Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es ist. Labai diena, mėly kolegos. Jau dvi minutės po ketvirtos siūlau pradėti posėdį. Šiandien turime išsirinkti naują biudžeto kontrolės komiteto prezidiumą, vadovybę. Taigi dabar atliksime formalumus ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pagal darbo tvarkos taisyklių 204 punktą yra numatyta atitinkama procedūra. Pagal šią procedūrą aš, kaip buvusi pirmininkė, turiu galimybę surenkti šios rinkimus. Taigi pirmiausia išrinksime komiteto pirmininką, po to keturis vicepirmininkus. Dabar noriu Jums pristatyti pavardės kolegų, kurie pavaduoja kitus kolegas. Prašau frakcijų atstovus, man atitinkamą informaciją pranešti iš anksto. Gavau štai tokią informaciją. Brian Hayes e, pavaduoja Petrą Savarmą, poną Salafranką, poną Šulin, poną Piterą, poną Matučevą pavaduoja. Ar dar būtų informacijos apie pavaduojančius narius iš e, Liaudės partijos frakcijos pusės socialistai ir demokratai pranešė, kad ponė Kadimbach pavaduoja poną Gairį, ponė Ribaka pavaduoja poną Liberatskį. EKR <clears throat> e frakcijoje ponas Černieckis yra pavaduojamas ir ponė Makovei savo kolegų. Valdė frakcijoje Pona Torerį pavaduoja ponė Grygulė. Iš GUE jokios informacijos negavau, kolega Dejong matau. Žaliųjų ir FDD e, taip pat yra įprastiniai nariai, o ENF kaip įprasta nieko nėra. Taigi man kyla klausimas, kiek dar reikėtų e, laukti kolegų iš visų frakcijos. Buvome sutarę ketvirtą valandą pradėti posėdį, dabar jau trys minutės po keturių. Taigi pradėsime rinkti pirmininką. Prašau pateikti kandidatų pasiūlymus. Mes siūlome ponę Greslę į komitetą pirmininkės. Ačiū. Ar yra kitų pasiūlymų? Ne. Ar norite balsuoti slaptai? Ne, tuomet plojimais patvirtiname kandidatūrą į parlamento komiteto pirmininkės. Į ar turite pasiūlymų kandidatų į pirmąjį, pirmąją vicepirmininko postą? Iki šiol šis pareigas užėmė panas Voganas, kitų pasiūlymų nėra, net ir jo kandidatūra nėra siūloma. Nu, kad būtų laikas socialistams jau savo kandidatą pristatyti, prašau. E, kadangi daugiau socialdemokratų nėra, tai aš siūlau savo ruoštų Dereko Vauno kandidatūrą. Ar dar būtų kitų kandidatų? Ne. Ar norime balsuoti slaptai? Ne. Tuomet kolega Voganas plojimais taip pat išrenkamas į komiteto vicepirmininkus. Jis raštus sutiko šios pareigas užimti ir kandidatuoti. Dabar rinksime antrą vicepirmininką, teisę siūlyti savo kandidatą turi žaliai, ačiū. Ne, gal. Ačiū, aš Indreko Taranto kandidatūrą noriu pasiūlyti, kadangi <clears throat> jis šios pareigas užėmė per pirmąją kadencijos dalį, taigi norėtume, kad jo įgaliojimai būtų patvirtinti. Ačiū, ačiū, ar yra kitų pasiūlymų, ar norite balsuoti slaptai, ne, tuomet ir šį kolegą išrinkome plojimais. Ačiū. Dabar rinksime trečiąjį vicepirmininką. Ačiū pirmininkę. Į trečiojo pirmininko pareigas mes, mes siūlome Martinas Dlabajovas kandidatūrą. Iš šios pareigas užėmė ir iki šiol. Ar yra kitų pasiūlymų? Ne. Balsuoti slaptai nepageidaujama. Pan Dlabajova taip pat išrenkama plojimais. Noriu padėkoti šiai kolegijai už pastangas užsitikrinant pavadavimą ketvirtasis vicepirmininkas. Ar būtų pasiūlymų dėl kandidatų? Aš siūlau pono Ivano Kabylį kandidatūrą. Ar yra kitų pasiūlymų? Taigi Ivana Katalino kandidatūra yra siūloma. Kitų kandidatūrų nėra, slaptai balsuoti nenorima. Taigi jo kandidatūrą taip pat patvirtiname plojimais. Ačiū. Džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su jumis visais, mums reikalingas tas bendradarbiavimas ir <clears throat> vienybė komitete. Ačiū, baigime svarstyti šitą balsą klausimą, periname prie įprastinės darbo atvarkės susvarstymo. Dabar šeštas darbo atvarkės klausimas, žodis kolegai Majers. Dėkuoju. Norėčiau, kad e, į graikų kalbą vertimas būtų užtikrintas Nėra kol kas vertė, kurie verstų graikų kalbą. Dabar klausysiu posėdžio vertimo į anglų kalbą, tačiau kitam kartui prašyčiau, kad e, būtų užsakyti vertėjai graikų kalbos. Savo suprantama, mielas kolegos, Astanojas komiteto narys, noriu pasveikinti naujus komiteto narius, jūs mus nustebinote, džiaugiamės, kad turime narių iš Graikijos, nes Graikija mums kelia nemažą susirūpinimą, savai suprantama, ateityje užtikrinsime jums vertimą į graikų kalbą. Ačiū. Dabar septintasis darbo atvarkės klausimas, noriu jums pranešti, kad <clears throat> informaciją apie kalbas, į kurias ir iš kurių yra verčiama, galite rasti pasiskaitę Kont News biuletenį. Taip pat mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, daugiau pranešimų neturiu, taip pat nėra pasiūlymo keisti darbo atvarkę. Aštuntasis darbo atvarkės klausimas dabar. Tai yra mūsų ataskaita apie delegacijos išvyką į Italiją, kuri vyko vasarą, ten buvo pakankamai šilta ir dabar suteiksiu žodį delegacijos vadovai, panidė labai jau, prašau Martyną. Dėkuoju, norėčiau pasveikti Jūs, taip pat sveikinu kolegas vicepirmininkus. Misija buvo labai įdomi ir manau, kad dar e, turėsime galimybę ateityje apsvarstyti daug dalykų susijusių su šia misija, nes e, rengiami toliau, rengiamas panešimas susijęs su šia tema. Mes gilinamės į jaunimo užimtumą. E, Gal aš palauksiu truputėlį, kol visi vieni kitus pasveikins. Norėjau pasakyti, kad pagal Eurostato duomenys daugiau kaip 4 milijonai bedarbių jaunų yra Europos Sąjungoje šiuo metu. Tai reiškia, kad e, tie bedarbiai yra jaunesnė 25 metų. Italija pasirinko misiją todėl, kad nedarbo lygis Italijoje yra vienas aukščiausių Europos Sąjungoje. Kalbu apie 16 metų duomenis. Italija, Italijos darbo rinka pasižymi tuo, kad nedaug jaunų žmonių dirba. Jie susiduria su daug problemų visoje šalyje, siekdami pakliūti į darbo rinką. Mes lankėmės dviejose regionuose, kuriuose e, nedarbas yra labai aukštas, keliantis surūpinimą. Taigi mes pasirinkome e, blogiausią, taip sakant, pavyzdį, pasižiūrėjome, kaip ten viskas vyksta. Lankėmės Kalabrijoje ir Sicilijoje Ir turiu pasakyti, kad jaunimo garantijos programa Italijoje yra pirmoji programa aktyviai e, darbo politikai gyvendinti nacionaliniu mastu, e, taikomas centralizuotas valdymas. Ir taikomos identiškos priemonės visose regionuose, numatytos standartinės sąnaudos, centralizuotos iniciatyvos ir uh, valdymas vyksta nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Taigi turbūt įsivaizduojate, kaip sudėtinga skirtingiems regionams e, įgyvendinti šią sudėtingą programą. Tuo metu, kai mes lankėmės Italijoje, tai vyko pernai Liepą, 1,1 milijonas kandidatų jaunimo garantijos sistemoje buvo įregistruota mm, nuo programos gyvenimo pradžios 2015 metais. Mes e, lankėmės skirtingose vietovėse, kur gyvendinami projektai finansuojami pagal jaunimo garantiją. Mes e, kalbėjome su regiono valdžios atstovais Sicilijoje ir Kalabrijoje. Taip pat kalbėjome su nacionalinės darbo ministerijos atstovais E, atstovais, tai yra valdymo institucija nacionalinė. Mes e, štai ką nustatėme abiejose regionuose. Pirmiausia, labai sudėtingos yra finansavimo taisyklės, yra įvairios galimybės per socialinį fondą ir jaunimo užimtumo garant, iniciatyvą numatytos. Antras dalykas, iniciatyva yra įgyventinama per skirtingą skirtingas programas ir nacionalinė centralizuota valdymo institucija e, užsima tuo ar regio arba regionės ir gyvendinimo valdymas yra labai sudėtingas dėl to. Taip pat matėme, kad trūksta administracinių pajėgumų ir neišnagrinėjom visi e, prašymai greitai, dėl to vėluojama išmokėti jaunimui kandidatams e, dotacijos. Mes matėme e, jaunų žmonių, kurie metai laukia e, pinigų, taigi padėtis yra sudėtinga. Mes matėme, kad abiejose regionuose tarpinės regioninės organizacijos teigėsi ir sveikiname šį žingsnį, kadangi uh, tarpininkės e, turėtų būti tarsi papildomas elementas e, centralizuoto valdymo sistemoje. Ir kas yra labai svarbu, mes matėme, kad komisija teikia pagalbą, paramą ir norėčiau padėkoti komisijai. E, šiandieną lankosi pas mus komisijos atstovų, jie mums padėjo suteikdami labai svarbią informaciją ir statistinius duomenis. Uh, Taip pat matėme, kad abiejose regionuose palaikomi su komisija geri ryšiai ir bandoma spręsti problemas e, vietoje pasitaikančias. Mes pateikėme rekomendacijas, jos yra e, mūsų ataskaitoje ir m, mm, galite susipažinti mūsų interneto puslapyje su šiomis rekomendacijomis. E, komitetas ragina toliau investuoti į administracinių pajėgumų stiprinimą Taip pat gerinti informacinių technologijų valdymo sistemų integravimą. Komiteto nuomonė labai svarbu suderinti veiksmingą įgyvendinimą, turiuomenyje E, tas lėšas, kurios, kurias turi valstybės narės, suderinti visą tai reikia su konkrečia veiksminga komisijos pagalba. Ir man įdomu būtų išgirsti, ką komisija pasakys apie tą didesnę pagalbą, apie konkretesnius žingsnius. Komitetas taip pat norėtų pabrėžti, kad bendradarbiavimas nacionaliniu, vietos ir europiniu lygiu yra būtinas, norint atstatyti jaunų žmonių pasitikėjimą. Ir turiu pasakyti, kad mus gana šokiravo tai, jog e, pastebėjome, kiek mažai pasitikėjimo e, turi jauni žmonės. Todėl reikėtų didesnio bendradarbiavimo, geresnio, sėkmingesnio, intensyvesnio bendradarbiavimo tiek ir nacionaliniu, tiek ir regioniniu ir europiniu lygiu. Tai tikrai galėtų pagelbėti. Be to komitetas pabrėžia, kaip svarbu vadovautis požiūriu, kuris būtų orientuotas į rezultatus, kalbant apie jaunimo garantijų schemas kurios yra finansuojamos, pavyzdžiui, iš Europos socialinio fondo. Ir taip pat reikėtų būti itin atsargiems, kalbant apie tai, kokie projektai ateityje bus rekomenduojami e, šioje srityje ir kokių konkrečių rezultatų norėtume pasiekti valstybių narių mastu. Be to, kaip jau minėjau, norėčiau padėkoti ir komisijai bei visiems kolegoms, nes mano nuomonė ši misija buvo itin naudinga, Buvo daug naudingos informacijos pateikta ir net nebejoju, kad ateityje ir toliau galėsime su šiuo klausimu dirbti. Taip pat norėčiau padėkoti sekretariatui. Ir tikrai džiaugiuosi e, puikiai organizuotų darbų. Dar viena paskutinė pastaba. Norėčiau pabrėžti, kad e, kilo tam tikrų e, vidinių organizacinių problemų susijusių su kai kurių parlamento narių dalyvavimu nes kai kurie e, e, ten gyvenantis parlamento nariai nusprendė dalyvauti paskutinę minutę. Todėl man atrodo, kad e, ateityje sekretoriatų reikėtų aiškiau nubriežti tam tikras gairias, laiko terminus kolegoms iš kitų komitetų, nes tikrai nelengva organizuoti darbą, jeigu uh, E, atvyksta kolegos, kurie net nebuvo įtraukti į oficialų dalyvių sąrašą. Tad tai tokia nedidelė techninė pastabėlė, praktinė pastabėlė, tačiau tikiuosi, kad ji pravers ateityje, taip pat tikiuosi, kad ir kolegos galbūt kažką norės pridurti ir taip pat komisijos atstovai sureaguosi tai, kas buvo pasakyta. Ačiū. Na, aš norėčiau savo ruoštų Jums padėkoti už tai, kad pirmininkavote posėdžiui, už visą Jūsų atliktą darbą. Suprantu, kad E, vadovauti delegacijai be abejo yra itin sudėtingas darbas. Ačiū. Prašau kolegų dabar pakomentuoti, ypač tų, kurie patys dalyvavo šioje kelionėje, ponas Valė. Martina, perke. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti Martinai visų pirma, nes vizitas buvo itin įdomus. Ir aš pati asmeniš, pats asmeniškai pasiūliau komitetui šią idėją, todėl kad Italija gauna nemažai lėšų, kalbant apie jaunimo garantijų programos įgyvendinimą. Buvo paskelta ir audito rūmų ataskaita, todėl, man atrodo, biudžeto kontrolės nariams yra itin svarbu suprasti, E, kur lieka tam tikrų spragų, kaip būtų galima viską tinkamai įgyvendinti, kodėl atsiranda tam tikrų trūkumų, defektų programuose. Na, kalbant apie tą sėkmės trūkumą, manau, yra ir politinių priežasčių. Iš vienos pusės, iš administracinės pusės buvo sudėtinga suvaldyti visą tą auditoriją, tą jauną žmonių būrį, kuris, jaunų žmonių būrį, kuris norėjo dalyvauti uh, renginiuose, tad buvo tam tikrų stabdžių ir nutinka įvairių tų problemų ir apskritai gyvendinant programas, kalbant pavyzdžiui apie mokamas stažuotės ir panašiai. Neretai už jas tenka susimokėti patiems jaunuoliams, o pinigus jie gauna prabėgus tik metams e, po programos pabaigos. Tad tai yra tam tikri administravimo sunkumai. Ir pavyzdžiui, Sicilijos regione e, jaunimas itin kenčia nuo nedarbo ir yra tiesiog šimtai tūkstančiai atvejų, kai mokėjimai vėluoja. Kalbant apie jaunimo garantijų programą, man atrodo, kad viena iš priežasčių, kodėl tai neveikia, yra tai, kad nepavyksta sukurti ilgalaikių darbo vietų ir tam be abejo yra ir ekonominių, ir politinių priežasčių. Be abejo, kyla ir tam tikra krizė susijusi su paklausa. Neretai įmonės ir pačios išnaudoja tuos jaunolius, priima juos tik trumpam laikotarpiu į darbą mm, ir nežiūri ilgalaikę perspektyvą. Tad taip, yra tų struktūrinių problemų. Neretai žmonės mano, kad nėra a, prasmės kurti naujų įmonių ar primti naujus darbuotojus. Todėl jeigu norima tokias vietas kaip Graikija, Ispanija ištraukti iš e, ekonominės depresijos, iš krizės, reikia imtis centralizuotų veiksmų vyriausybės lygmenių. Ir mano nuomonė, nemažiau svarbu užtikrinti, kad būtų derinama politinė veikla, juk nenorime toliau švaistyti išteklių. Taip pat norime užtikrinti, kad e, būtų pritraukiamos investicijos į tas e, kenčiančias nuo problemų zonas. Reikia nepamiršti ir socialinės bei ekonominės situacijos, kuri e, klostosi pastarosius keletą metų ar netgi dešimtmečių. Tose teritorijose reikia ieškoti politinių sprendimų. Ir neretai valstybės narės turi prisimti tam tikrą vienašališką poziciją siekdamos išspręsti šias politinės problemas. Kompromisas šiuo atveju nebūtų tvarus sprendimas, kalbant apie ekonominę ir pinigų politiką, jos tinkamą valdymą. Kai kurie kolegos kalbėjo apie tvarius kompromisus, tačiau aš jų paprašiau kalbėti apie konkrečius sprendimus, kurie padėtų užtikrinti, kad uh, būtų verta samdyti jaunus žmonės Italijoje. Nes paprastai žmonės e, įgauna išsilavinimą Italijoje, tada įvyksta protų nutekėjimas, nes jaunimas iškeliauja į kitas šalis, kur jiems yra užtikrinamos darbo vietos. Tad reikia iškoti būtų, kaip e, leisti jaunimui likti Italijoje, toliau tobulėti, kaip rasti būdų sukurti ilgalaikės darbo vietas. Nebejoju, kad tai kelia problemų ir kitose valstybėse narise, todėl mums reikia struktūrinių priemonių, reikia kažkaip tai stimuliuoti paklausą. Tai tikrai padėtų pasiekti gerų rezultatų. Svarbi yra, svarbus yra ir kompiuterinio raštingumo išsilavinimas. Ir apskritai kompiuteriai, kompiuterinės sistemos yra naudingos vertinant pavyzdžiui, nedarbo mastą. Ir pagal šią programą Italijai buvo skirtas vienas milijardas eurų. Be abejo, sudėtinga su tokiamis lėšomis um, vėl pastimuliuoti tą paklausą, užtikrinti, kad viskas vėl pradėtų tinkamai funkcionuoti. Reikia didesnių investicijų. Be abejo, yra ir kitų administracinio pobūdžio problemų, tam tikrų trūkumų. Tačiau čia norėčiau sustoti. Ačiū. Ačiū dabar, pane Kanyčiai, prašau. Ačiū, ačiū kolegos. Atleiskite, kad šiek tiek pavėlavau, tačiau turėjau dalyvauti Libe komiteto posėdyje ir neretai šių dviejų komitetų posėdžiai dubliuojasi, todėl dar kartą atsiprašau dėl vėlavimo, atsiprašau ir mūsų pirmininkės e, Martinos, dėje neturėjau galimybės išklausyti jūsų pasisakymo. Vis dėlto norėčiau padėkoti Jums už tai, kad vadovavote šiai misijai į Siciliją ir Kalabriją. Turiu pasakyti, kad Martina tai atliko tikrai profesionaliai, atsakingai, jai tikrai rūpėjo e, jos atliekamas darbas, ji norėjo įsigilinti į tuos klausimus. Kalbant apie pietų Italiją, štai ką norėčiau pasakyti. Taip, yra nemažai regionų, kuriuose dabar kilusi ekonominė krizė ir man atrodo, kad ši jaunimo garantijų schema e, buvo itin naudinga. Mes ir patys tai matome, galėjome tai įvertinti ir kelionės metu. Be abejo, e, negalima užmerkti akių prieš tam tikrus trūkumus, tam tikras klaidas susijusias su šia priemonė. Be abejo, kalbant apie administravimo procesus, kilo problemų dėl tų naujų priemonių. Be to, itin didelis kiekis jaunų žmonių buvo susidomėjęs tą programą. Vis dėlto atrodo, kad pirminiai sunkumai buvo įveikti. Ir taip, be abejo, ekonominės problemos išlieka, jos egzistuoja, tačiau kartu reikėtų ir kažkaip pozityviai pažvelgti į tą programą, į jos priemonės, nes jaunimo nedarbo lygis sumažėjo 3 procentais. Pavyzdžiui, Sicilijoje nuo 59 procentų iki 56 procentų sumažėjo jaunimo nedarbas, o Sicilija dėje yra vienas iš tų regionų, kuris įtinkenčia nuo jaunimo nedarbo. Sicilijos regione taip pat buvo itin aktyvus dalyvavimas šioje programoje. Didžioji dalis jaunimo garantijos e, programos dalyvių buvo būtent iš Sicilijos regiono. Tai demonstruoja jaunų žmonių entuzijazmą, susidomėjimą. Ir be abejo, jauni žmonės e, ieško galimybių mokytis, dirbti, neretai jie atsiduria aklavietėje. Ir man atrodo, kad vienas iš svarbių jaunimo garantijos privalumų yra štai koks. Reikia užtikrinti, kad jauni žmonės galėtų bent jau susipažinti su darbo rinka, su realiu e, darbo pasauliu, dalyvauti įvairiuose kursuose ar stažuotėse. Kalbant apie Siciliją, ten vykusias programas dauguma jų buvo susijęs su stažuotėmis, specialiais mokomaisiais kursais. Be abejo, nemaža dalis e, tų stažuotojų po to dėje susidūrė su sunkumais ieškodami darbo. Daugumoje regionų, ypač pietų Italijoje, mm, ir taip jau yra mažiau verslo įmonių, e, smulkaus bei vidutinio verslo atstovų, lyginant su likusia Italijos dalimi ar likusia Europos dalimi. O tos įmonės, kurios dirba, neretai gana greitai užsidaro dėl e, tos ekonominės krizės pasiekmių. Be abejo, tai mažina ir užimtumo procentą, juk darbo rinka negali padėti visiems norintiems įsidarbinti jauniems žmonėms. Tad savo misijos metu mes kalbėjome apie tai, jog mm, reikėtų siekti tų jaunų žmonių pėdomis, reikėtų užtikrinti, kad jie gautų reikalingas konsultacijas, mokymus, e, reikalingus verslo įgūdžius. Ir tada tiesiog būtų galima sekti, kaip jiems sekasi patekti į darbo rinką Todėl reikėtų daugiau dėmesio skirti toms naujosiams priemonėms jaunimo garantijų programoje. Reikia, kad programa būtų veiksmingesnė, reikia ir papildomų priemonių, apie jas kalbėjo ir Italijos vyriausybė. Pavyzdžiui, priedai, kurie yra išmokami įmonėms priimančiams jaunus darbuotojus. Dar vienas dalykas, nors pradžioje ir buvo e, tam tikrų vėlavimų, daugiau ar mažiau jaunimo garantijų programa buvo itin reikšminga, sėkminga ir tai tikrai paskatino jaunų žmonių įsidarbinimą. Man atrodo, tai taip pat parengė jaunų žmonės darbo rinkai. Taip pat padėjo e, jiems apsvarstyti, pavyzdžiui, savarankiško darbo galimybės. Tad džiaugiuosi tuo, kad mūsų vizitas į Italiją padėjo užmėgsti dialogą su vietos administracija ir esu įsitikinusi, kad e, vadovaujantis konstruktyviu požiūriu ir taip pat užtikrinant bendradarbiavimą tarp ES institucijų, manau, galėtume daugiau e, dėmesio skirti priemonių įgyvendinimui Manau, tikrai gyvendinimo rezultatus būtų galima pagerinti, kalbant apie jaunimo garantijų programą. Vietos ir nacionalinės valdžios institucijos tikiuosi bus geriau pasiruošusios šį kartą. Jos jau turėjo tam tikros patirties su jaunimo garantijų pirmąją programą. Kai kurie iš trūkumų buvo išspręsti, pašalinti. Ir man atrodo, kad mes visi galime tikėtis, jog jaunimo garantijų schema padės pasiekti laukiamų rezultatų. Tad norėčiau padėkoti Martinai e, ir visiems padėjėjams. Manau, kad tai padėjo geriau įvertinti nedarbo mastą pietų Italijoje. Man atrodo, kad mūsų pačių dalyvavimas taip pat buvo tam tikras paskatinimas siekiant geresnio priemonių įgyvendinimo. Ačiū. Labai svarbu, manau, kad Martina pati labai gerai kalba itališkai. Aš norėčiau užduoti kelius klausimus komisijos atstovams. Ką žinome apie jaunimo garantijų tvarumą? Pirmas klausimas būtų toksai, antrasis susijęs su atgarsiais žiniasklaida, tai taip pat galbūt klausimas, į kurį galėtų atsakyti ir Martinas. Žiniasklaida daugiausiai kalba apie tai, kas neveikia, ar daugiausiai praneša informuoja apie teigiamus dalykus. Ir dar vienas klausimas, kodėl mes visą tai turime vadinti garantijomis jaunimui, nes e, iš tiesų tai yra mėginimas uh, perkvalifikuoti arba suteikti per trumpą laiką atitinkamas kvalifikacijas e, profesinės žmonėms. Ir manau, kad pavadinant tai garantiją arba garantijomis jaunimui, iš šios programos tikimasi paprasčiausiai per daug. Taip pat norime pasisveikinti šiandien su ponu Merfiu, kuris yra auditorumų rūmų atstovas ir jam dabar steiksime žodį iš karto, po to komisijos atstovai kalbės, prašau. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pasisakyti Ivanovos ponios vardu. Ji e, rengė specialias ataskaitas dėl jaunimo užimtumo ir aš ją ja, turėjau pakeisti, nes ji negalėjo dalyvauti šiandieną dėl kitų įspėjimų, nors norėjo dalyvauti. Noriu padėkoti poniai Lavajovai, jos ataskaita labai įdomi, ką tik pristatyta e, apie apsilankimą Italijos pietuose. Audito e, rūmai dalyvauja uh, biudžeto kontrolės komiteto e, delegacijose kaip šioje. E, ir tai yra puikiai galimybė mums e, pasižiūrėti į padėtį vietoje, paskui su parlamentu ir vietos valdžia aptarti aktualiausius dalykus. Mūsų nuomonė tai yra gera praktika, kurią reikėtų tęsti. Apsilankimas Sicilijoje ir Kalabrijoje buvo labai naudingas, nes mes gilinomės į du regionus. Uh, E, kuriuose jaunimo nedarbas yra labai aukštas. Tikome su suinteresuotais subjektais ir tai papildė mūsų išvadas ir prisidėjo prie specialius ataskaitos apie jaunimo garantijos įgyventinimą ES mastu. Ataskaita paskelbta balandžio pradžioje ir mes dar taip pat planuojame surenkti aukšto lygio konferenciją Europos parlamente šiuo klausimu ir mes pakviesime į ją visus šio komiteto narius. Ačiū. Ja, danke schön. Kollege Janton, wer kriegt das Wort von der Kommission, bitte? Hello, good afternoon. Pono Žantan, dėkoju, sveiki visi, nuoširdžiausiai dėkojame pranešėjai, jos komandai mes taip pat dalyvavome misijoje. Dėkojame, kad pakvietė mus ir taip pat, kad pristatėte pranešimo projektą dar prieš kalėdas. Bandysiu labai trumpai pasakyti, atsakysiu į klausimą, kurį man pateikėte. Pirmininkė, jūs taip pat norėčiau e, papasakoti jums trumpai, kas ES lygmenių įvyko po misijos, taip pat ir Italijoje. Taip pat šiek tiek pakalbėsiu apie išvadas ir rekomendacijas. Uh, kurios ketvirtame ir penktame ataskaitos puslapyje išdėstos. Italija nacionaliniu lygmeniu ir toliau gyvendinama programa. Šiandieną daugiau 1,1 milijono registruotų asmenų yra pagal jaunimo garantijos sistemą. 800 tūkstančių e, žmonių rašyta į laukimo sąrašą, jų profiliai parengti E, užimtumo tarnyboms perduotos jų pavardės. 400 tūkstančiai jaunų žmonių taip pat sulaukė pasiūlymų e, pagal aktyvę darbo rinkos politiką, kaip mes e, taip vadiname, jie gavo pasiūlymus mokytis, atlikti praktiką ir panašiai. Yra daug sėkmės istorijų, bet yra aišku ir problemų dar neišsprendų. Norėčiau atvirai kalbėti su jumis, jeigu lyginsime padėtį su ta, kuri buvo prieš pusmečio ir metus, tai parlamento narių klausimų šio klausimų sumažėjo ir skaičiau e, e, laikrašiuose, kad sumažėjo neigiamų kokiu nors nesėkmės istorijų. Taip pat e, noriu pasakyti, mes parengėme išsame ataskaitą apie jaunimo priemonių rinkinį prieš pat kalėdas. Uh, to nekartosiu, bet e, skaičiai tikrai yra e, labai spūdingi 14 milijonų žmonių ES nuo 14 metų sausio e, pradėjo dalyvauti garantijų sistemoje, pusantro milijono žmonių susirado darbą ES ir Italijoje nedarbo lygis taip pat sumažėjo nuo 40 procentų 2015 metais iki 38 procentų e, per pirmą 2016 metų ketvirtį. E, kitas klausimas, kuris labai įdomus, Šis projektas įgyvendamas Italijoje e, prisidėjo prie aktyvios darbo rinkos politikos reformos, atsirado tam tikra konkurencija tarp užimtumo e, tarnybų, privačių ir valstybinių. Ar tai Idealus pasaulis, aišku, ne, nes išlieka nedarbas Italijoje labai aukštas, ypač tuose regionuose dviejose. E, jaunimo nedarbas aukštas, žmonės įmokančių ir nedirbančių skaičius taip pat aukštas. E, Romoje centrinių lygmenių gyvenamos programos taip pat ir regionuose, skaitant tuos regionus, kuriuose mes lankėmės. Rekomendacijos išvados ketvirtame puslapyje išdėstos. Pirmoji rekomendacija. Mes sutinkame su tuo, kad jaunimo garantija negali visko padaryti. Apie tai buvo ką tik tai kalbama. Ji negali būti panacėja, bet ji tikrai prisidėjo prie teigiamų poslinkių. Uh, Italijoje sistemos visos yra gana sudėtingos, e, tai susijęs su šalies struktūra yra daug regionų, pati struktūra e, sistemos yra skirtingos, bet bandoma e, viską kaip galima paprasčiau įgyvendinti. Kalbame apie jaunimo garantijos ateitį programa buvo numatyta dviejams metams ir 14-15 metams ir viena iš galimybių buvo užtikrinti, kad regionės programos perimtų nacionalinės programos įgyvenimą. Taip neatsitiko, nevyko, kadangi Italija pasirinko papildomas lėšas naudoti iš techninių korekcijų ir biudžeto peržiūros, kad ateityje būtų nacionalinė programa vėl įgyvenama. Taigi stiprus koordinavimas vyksta iš centro, iš Romos, siekiant padėti tiems regionams. Problemų dėl administracinių paėgumų taip yra, bet e, centrinis ligmuo e, labai stipriai siekia padėti atsiliekantiems regionams. E, komisija taip pat siekia teikti pagalbą, koordinavo komitetas veikia Romoje, tai nepatenka į reglamento apriepti, bet prašoma komisijos dalyvauti sutikimuose su centro ir regiono atstovais, centrinės valdžios ir regiono atstovais. Ir mes taip pat e, siekime su partneriais e, užtikrinti, kad būtų suteikima kaip galima daugiau paramos. Trečia rekomendacija susijusi su vėluojančiais mokėjimais. Ne visur vienoda yra padėtis Italijoje, kai kurie regionai pasirodo geriau negu kiti. E, kaip sakiau, mes matėme, kad tai trūksta investicinių pajėgumų, tačiau yra ir pozityvių tendencijų. E, problemos, e, apie kurias matėme pradžioje, yra sumažėjusios. Ketvirta rekomendacija komisijos parama, taip teikime paramą, keliaujame dažnai į Italiją, labai daug uh, bendraujame su atsakingais pareigūnais, žmonės džiaugiasi mums atvykus ir tikiuosi, kad mes tikrai galime būti naudingi, bet e, viskas e, daroma yra pagal bendrąjį valdymą, mes galime e, teikti konsultacijas, tačiau pati Italija yra atsakinga už programos įgyvenimą. Dėl bendradarbiavimo uh, tarp centrinio ligmens Romoje mm, darbo ministerijos ir regionų yra labai artimas ir dėl e, lėšų fondų išlaikymo. Pernai parašėme savo, parengėme savo ataskaitą E, rengėme techninės korekcijas ir Italija gauna lėšas, ne tik Italija, bet ir e, kitos šalis, kurios nukentėjo nuo krizės, taigi sanglaudai skirtos lėšos buvo pakoreguotos ir rekomendacija mūsų penkta kalba apie tai, kad dalis lėšų turi būti skirta jaunimo garantijų programai ateityje tiek apie Italiją kalbant finansin, apie finansinius dalykus, e, atlikus biudžeto peržiūrą galbūt vėlgi atsiras e, ryšių, bet biudžeto institucijos Briuselėje turi priimti sprendimą dėl to ir šiaip yra galimybių tęsti toliau programą, lėšos bus, pavyzdžiui, teikiamos jaunimo garantijos programai. Dėl e, požiūrių pagrįstų veiklos rezultatais mes visiškai sutinkame su pranešimu ir pranešimo išvadomis bei rekomendacijomis. Kitais metais vyks susitikimas dėl rezultatų e, sistemų pagal socialinio fondo struktūrą, bet tai yra susiję irgi su jaunimo garantija, yra numatyti tikslai ir mes pasižiūrėsime, kas bus pasiekta iki to laiko, bet kaip žinia, dalis lėšų liks. E, Mes taip pat e, rengėmės ateičiai, laikotarpiu po 20 metų, ir jeigu neturėsime konkrečių rezultatų, tai žinome, kad bus sunku įtikinti jūs, tai yra Europos parlamentą, e, dėl to, kad ši politika turėtų e, būti toliau gyvenama, taigi turime pademonstruoti, kad geri rezultatai pasiekti ir mm, gerai veikia programa. Dabar ponios Grislė klausimai apie sistemos tvarumą. Aš e, tarsi jau ir atsakiau į šį klausimą. Italijos valdžia siekia išlaikyti sistemą, kadangi ji tikrai pasirodė esanti ganėtinai naudinga. Finansavimas yra vienas iš pagrindinių klausimų. Taip pat yra numatytos techninės prisidaikymo, e, tam tikros galimybės dėl e, koregavimo ir taip pat aš minėjau kitą šaltinį. Uh, finansavimo, tai yra biudžeto peržiūra. Ir mes galvojame, kaip Italijoje tuo būdu bus galima toliau jaunimo garantiją gyventinti. Pernai ir užpernai e, matėme tam tikros informacijos, jūs ir kiti e, šaltiniai mums e, atskleidė tam tikros informacijos E, atsakinga institucija yra e, valdymo institucija, kuri įgyventina jaunimo garantiją ir vykdoma yra komunikavimo informavimo kampanija labai aktyvi, nes žmonės, jauni žmonės yra mm, toli nuo darbo rinkos, kartais jie gali žaisti kompiuterių žaidimus, praleisti daug laiko prie kompiuterių ir nebūtinai kasdien vaikščioti darbo biržą. Taigi reikia rasti būdų juos nustatyti, reikia galvoti, kaip pasiekti tuos žmonės, kurie galbūt sėdi namie. Ir iš tikrųjų komunikavimo pozityvaus pavyzdžių yra labai daug. Kolegin labai jau apitė. Ačiū pabaigai, kolegė, labai jau. Labai ačiū visiems, pirmininkė, atsiprašau. Pamiršau Inės suteikti žodį. Atsiprašau už tai. Nenorėčiau tikrai nutraukti niekieno išgirdome labai įdomų e, pozityvų pasakymą ponios labai jaus, bet galbūt aš kažko nesupratau buvo kalbama apie ponę Ivanovą. Aš galbūt ne, nesekiau visko. Aš e, susidariau dabar įspūdį, kad čia sukursime tam tikrą precedentą, kurio bus galima pasiremti ateityje panašiuose situacijose. Žinau, pasakyti, kad jeigu ponia Ivanova negalėjo atvykti dabar į posėdį, tai mes galime šį klausimą vėliau svarstyti, taigi neturėtume čia kurti jokio precedentų. Visiškai teisi esate, būčiau neleidusi dabar, kad taip atsitiktų, bet jau du kartus klausimas buvo nukeltas ir du kartus ponė Ivanova buvo atvykusi, tačiau šio klausimo negalėjome svarstyti dėl kitų priežasčių. Taip pat aš manau, kad audito rūmų darbų apimtis šios įtie tikrai yra labai išsamios. Taigi, viena vertus, e, norėjau į tai atkreipti dėmesį, taip pat e, pas, pasiteisinti dėl to, kad jau du kartus negalėjome šio klausimo svarstyti. Martina dabar. E, taip, aš taip pat norėjau tą pasakyti. Bendarbiavimas tikrai vyko sklandžiai, labai džiaugiamės galėdami su ponia Ivanova bendradarbiauti. Ji mums pateikė konkrečius skaičius, kuriais mes pasirėmėme rendami specialiasias ataskaitas e, ir audito rūmai taip pat ties rengia. Manau, kad mūsų komitete šiais metais daug dėmesio skirsime jaunimo nedarbui. Taigi tas bendravimas buvo naudingas. Aš tik rekomenduočiau ateityje visuomet informuoti audito rūmus apie savo misijas, nes jų pagalba tikrai gali būti labai naudinga. Pirmikiau paaiškino, kodėl ponios Ivanovos šiandien yra posėdėje. Jie du kartus buvo atvykusi anksčiau, taigi labai sudėtinga viską suderinti. Dar toliau tęsiant šią gaidą. E, tai tikrai buvo labai geras bendravimo tiek su auditorumais, tiek su komisija pavyzdys. Aš pirmą kartą e, dalyvau misijoje, kurioje dalyvavo taip pat du komisijos atstovai. Ir jeigu ir ateityje vyktų, viskas vyktų panašiai, tai aš pakeičiau savo poziciją dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ateityje, nes jie tikrai buvo labai gerai informuoti ir visuomet e, mums suteikdavo naudingą informaciją taip pat e, ir Italijos vyriausybės atstovai, padedant komisijai e, su mumis bendradarbiavo labai naudingai Pratesiant mintį, ponė pirmininkė, jūs uždavėte klausimą apie tai, kaip žiniasklaida nušvietė šią kelionę. Europos parlamento atstovybė Romoje mums labai padėjo. Romos atstovybės e, darbuotojai suorganizavo dvi spados konferencijas, vieną Sicilijos, kitą Kalabrijos regione. Ir buvo labai malonu, nes mes e, nusprendėme, kad aš vienintelė kalbėsiu itališkai tiesiogiai bendradamas su žurnalistais, tačiau buvo rengėm interviu ir su kitais delegacijos nariais ir iš tiesų mūsų viešnagė buvo nušviesta labai teigiamai, šviesoje buvo pristatyta mūsų komiteto veikla, buvo aiškiai e, pranešta, kad tai yra faktų nustatymo misija. Italų žiniasklaida, nepaisant problemų, kai kuriuose regionuose pristato geriausios patirties pavyzdžius ir ne tik apie neigiamus dalykus. Kalba apibendrinant, galiu pasakyti, kad šiais metais šį klausimą dar įtrauksime ne kartą į savo darbo tvarkę, nes rengiame pranešimą savo iniciatyvą kurio tema yra jaunimo nedarbas. Biudžeto kontrolės komitete šis pranešimas yra rengiamas, žinau, kad ta pačia tema ir užimtumo komitete prašymas savo iniciatyva yra rengiamas užimtumo komitete. Šiuo metu svarstoma, kaip garantijos jaunimui yra gyvendinamas valstybėse narėse ir man kartais šiek tiek sudėtinga vertinti e, tą patį reiškinį iš skirtingų perspektyvų dirbant abiejose komitetuose, tačiau tikrai šią temą svarstysime pakankamai dažnai ir todėl turėtume atsižvelgdami į e, vietos ir e, regionių lygių esančius iššūkius išlaikyti tą fondui skiriamą finansavimą Aš nenoriu kalbėti taip, kaip Markas kalbėjo, nes čia reikėtų daugiau kalbėti apie jaunimo motivaciją, apie naujų darbo vietų kūrimą. Aš galbūt sutikčiau su jumis dėl to, kad neturėtume jaunimui žadėti jokių garantijų, turime suvokti tokių pažadų politinius padarinius. Atvykus iš ryto į Briuselį perskaičiau straipsnį apie tai, kas Europos jaunimo labiausiai neramina ir labiausiai neramina pirmoje vietoje esantis nedarbas. Taigi aš manau, kad e, šiai temai turėtume skirti ir ateitie pakankamai daug dėmesio. Ačiū visiems kolegoms, komisijos atstovams, auditorumo atstovams. Manau, kad turėtume tęsti pradėtus darbus e, ir e, atidžiai stebėti, kaip keisi situacija šiuose regionuose ir ateityje pirmininkė tolesni veiksmai. Mm, yra labai svarbus, nes jeigu žengę pirmąjį žingsnį, nežengsime ir antrą, tai rezultatų nepasieksime. Du specialiosius pranešimus jau parengėme, dar du yra rengiami šią temą, taigi būtų neblogai, jeigu kiekvieną kartą tie pranešimai būtų užpildomi ir turiniu atitinkamai, nes turint tokį skaičių kiekį pranešimų reikėtų tinkamai pagrysti, kodėl tiek daug jų reikia. Noriu pasakyti, kad mes e, iš anksto informuojame apie kiekvieną savo kelionę auditorumų atstovus. Ir keliaudami, pavyzdžiui, trečiasis šalis - Ukraina, Jordanija, Libaną, ne Turėjome savo palydoje auditorumo atstovų, vienas dievas žino kodėl, tačiau žinoma būtume labai apsidžiaugę, jeigu jie būtų vykę kartu, tai galbūt naujas auditorumų pirmininkas e, galėtų atitinkamai situaciją pakeisti. Ir mes visuomet džiaugiamės, e, kai mus kas nors lydi, tačiau aišku, to tos palydos esmė e, turėtų, neturėtų būti mūsų veiksmų ribojimas. Su to anksčiau taip pat buvome susidūrę. Dabar devintasis darbo atvarkės klausimas. Tai yra apie ES politikos įgyvendinimo sąnaudas valstybėse narėse atitinkama svarbaus tyrimo pristatymas ir jeigu mes dabar svarstysime biudžeto sandaros reformą, galėtume pasisemti atitinkamų idėjų iš šio tyrimo. Aš turiu visokiojo informaciją dabar apie šio tyrimo eigą rezultatus, tačiau pačių tyriejų pavadžių neturiu, tai galbūt galėtumėte prisistatyti. Ačiū. Deloitte Consulting. Um, and again, many thanks for giving. Ačiū labai už suteiktą galimybę šiandieną pristatyti pagrindinius mūsų tyrimo rezultatus. Kalbėsiu apie ES dotacijų kaštus. E, tai yra susiję su Europos dotacijų gyvendinimo sąnaudų valdymu. Na ir kaip matote, parengiau pristatymą, jis nebuvo jums išplatintas, tačiau nebejoju, kad susipažinote su ataskaita ir trumpai pristatysiu pagrindinius rezultatus. Tikiuosi, pavyks tai padaryti per 10 ar 15 minučių. Visų pirma, pradėsiu nuo tyrimo tikslo. Norėjome tiesiog suteikti mm, tokią informaciją apie kaštus susijusius su ES dotacijomis, taip pat tam tikras rekomendacijas pateikti e, dėl mm, e, tam tikrų trūkumų ar nesėkmingai įgyvendinamų e, dotacijų programų. Na ir išanalizavome įvairius reguliavimo aspektus, apskaičiavome, kokie kaštai yra susijęs su dotacijų valdymu ir tai buvo padaryta trimis lygmenėmis - Europos komisijos lygmenių, valdymo institucijų, nacionalinių arba regioninių e, lygių ir taip pat tai buvo padaryta e, dotacijų gavėjų ar dotacijų e, paraiškų teikėjų lygių. E, Buvo taip pat bandyta suformuoluoti tam tikras rekomendacijas, kad būtų aišku, kaip būtų galima pašalinti esamus trūkumus. Ir kaip matote šios skaidrės apačioje, pagrindinis dėmesys tyrime buvo skirtas dotacijų programų atrinkimui, pavyzdžiui, konkurencijos darbo vieto kūrimo e, srityje, taip pat teritorinės sanglaudos, tvaraus augimo srityje. Supaprastinimas ir ES reglamentų suderinimas yra svarbus elementas ir tai kelia nerima dotacijų gavėjams jau ne pirmą dešimtmetį. Kalbant apie kaštų susijusių su dotacijų valdymu yra bendrojo pobūdžio taisyklės, sąjungos taisyklės ir su finansavimu susijusios taisyklės, kurios įtakoja tuos dotacijų procesus. Na ir kaip matote kairėje skaidrės pusėje, čia yra kalbama apie ES finansinius teisės aktus, kuriuose yra nustatomi pagrindiniai principai susiję su mm, dotacijų valdymo aplinka, na, o dešinėje skaidrės pusėje galite matyti informaciją apie finansavimo programas, konkrečias taisyklės, taisyklių skirtumus ir panašiai. Na ir taisyklėse be abejo atsižvelgiama į programos specifiką, taip pat į galimą administracinę programos naštą. Tai yra susiję taip pat ir su ataskaitų teikimo reikalavimais, audito atlikimo kontrole, e, kaštų kompensavimo principu ir taip toliau. Na ir be abejo, suvokiama yra tai, kad taisyklės, kurios yra naudojamos, pavyzdžiui, E, studentų judumo atveju skiriasi nuo, pavyzdžiui, e, tarp nacionalinių mokslinių tyrimų programų. Be abejo, tai nereiškia, kad turėtų būti kažkoks tai Europos komisijos ar ES tikslas su visiškai suderinti tas skirtingas finansavimo programas, skir, um, schemas skirtingose programuose, nes tai būtų padaryti tiesiog neįmanoma. Dabar kita skaidrė. Matote, kad kalbant apie dotacijų valdymo procesą, jis yra gana panašus, kalbant apie skirtingas finansavimo programas, nors tų programų įgyvendinimas be abejo m, skiriasi, kalbant apie skirtingas programas. Čia matote tą bendrą procesą, kuris yra pavaizduotas skaidrėje ir čia yra trys pagrindinės dalis. Visų pirma, yra paskelbiamas konkursas, tada skelbiamas laimėtojas, tada yra dotacijos įgyvendinimas vykdomas ir tada jau trečiasis etapas - dotacijos suteikimo užbaigimas. Ir kalbant apie šio proceso dalyvių vaidmenį, be abejo, jis, jie nėra vienodi, pavyzdžiui, komisijos direktoratai, vykdančiosios agentūros, valstybių narių agentūros, nacionalinės agentūros ir taip toliau įsitraukia į tuos procesus. Kiekviename iš, kiekvienoje iš šių trijų proceso dalių e, pareiškėjai ir vėliau dotacijų gavėjai taip pat aktyviai dalyvauja procese. Ir kaip matote, pavyzdžiui, pirmojoje fazėje, kai yra paskelbiamas konkursas ir laimėtojas, E, pareiškėjas teikia paraišką, randa e, jam įdominančią dotaciją ir taip toliau. O tada neretai vyksta e, dėrybinė fazė, kai deramasi dėl kontrakto, sutarties. O kalbant apie dotacijos įgyvendinimo procesą, didžiąją darbų dalį turi atlikti būtent dotacijos gavėjas. Na, o kalbant apie paskutinį, trečiąjį etapą, neretai atliekami įvairūs auditai audituojami dotacijų gavėjai, taip pat e, be abejo jiems tenka ir visa ta administracinių darbų našta. Na ir manau, akivaizdu, jog e, tokio proceso valdymas pareikalauja nemažų išteklių iš visų dalyvaujančių pusių, tiek ir tuo vyriausybiniu lygmeniu, tiek ir tuo individualiu dotacijų gavėjų lygmeniu. Dabar pažvelkime į viso to kaštus. Visų pirma, reikia pažymėti, kad komisijos finansinės sistemos, tuomet, kai mes atliek, atlikome tyrimą, m, mm, negalėjo pateikti visų reikalingų tyrimų iki e, tyrimo, tyrimo pabaigos, todėl dirbome su konkrečiais atvejais ir kalbant apie mūsų surinktus duomenis, tai reikėtų turėti omenyje, reikėtų gana atsargiai išvelgti tos duomenis, kalbant į tų duomenų vertinimą ir įvairių programų atspindėjimą. Mes taip pat negavome jokių, jokių duomenų apie Erasmus Plus programą. Ir kaip matote, šioje skaidrėje yra trys kaštų sritis, jeigu galima tai pasakyti. Visų pirma, ES mastu. Be abejo, čia nepatenka Erasmus Plus kaštai, kaip jau sakiau. Komisija kasmet išleidžia apie 300 milijonų eurų siekiant įgyveninti dotacijų programas ir prižiūrėti valdysenos instituciją susijusią su bendros valdysenos procesais. Na, kalbant apie tiesioginį valdymą, e, tokios programos sudaro apie 1 procentą visų pasirašytų sutarčių, o kalbant apie bendros valdysenos programas, jų kaštai sudaro 0,1 procento e, paskirtų. Lėšų, be abejo, tai yra nedidelis procentas, tačiau be abejo reikia įsivaizduoti tą platesnį kontekstą ir tas bendras sumas, apie kurias yra kalbama. E, Nemažiau svarbu pažymėti štai ką. Kalbant apie e, kaštus ir mūsų analizuotas programas, pavyzdžiui, tiesiog nesaldysinos atvejai kaštai siekia nuo 0,05 procentų iki beveik 10 procentų, priklausomai nuo to, kokį konkretų atvejį analizavome. Ir nuo 0,07 procentų iki 0,15 procentų, kalbant apie e, bendro valdymo programas. E, kalbant apie tuos tokius pagrindinius e, variklius, tai yra dotacijos dydis, teisėkuros e, našta, ataskaitų reikalavimai, taip pat automatizavimo laipsnis yra svarbus. Kalbant apie nacionalinį ar regioninį lygmenį, mums taip pat pavyko surinkti duomenis apie kaštus ir čia reikėtų paminėti, kad mm, šiuo atveju Pavyzdžiui, vidutiniai kaštai susiję su dotacijų valdymu e, siekia apie 5 procentus ir šiuo atveju kaštai siekia nuo 3 iki 10 procentų, priklausant nuo konkretaus atveju, kurį analizavome, tai tikrai yra toks mm, nemažas varijavimas tarptų procentų. Na, nu, kalbant apie gavėjų lygį, E, paprastai jie prisima nuo 1 procento iki 19 procentų e, gauto finansavimo kaštui. Ir čia pagrindiniai tie driveriai yra e, gauto finansavimo vertė, taip pat mm, dotacijos gavėjų patirtis, mm, susiję teisės aktai, valdymo būdas, kontrolės mastas ir taip pat viso proceso automatizavimo mastas. Dar vienas svarbus elementas, kurį norėčiau paminėti. Keletas mūsų analizuotų atvejų pademonstravo, jog paraiškų procesas e, sudaro apie 20-30 procentų visų kaštų ir tai reiškia, kad netgi tie pareiškėjai, kurie galiausiai nelaimi, negauna dotacijų, patiria nemažai išlaidų. Nemažiau svarbu pažymėti, kad Europos komisija jau ėmėsi tikrai mm, didelių supaprastinimo iniciatyvų, tačiau e, tie internetiniai klausimynai, kuriuos patikėme ir kuriuos užpildė valdysenos institucijos, taip pat tie interviu, kuriuos atlikome, e, tie sustikimai, kuriuos organizavome su komisija bei vykdančiosiamis agentūromis, pademonstravo, kad administracinė našta dėje tiek ir ES nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu buvo e, itin stipriai jaučiama. Matote pateiktų pavyzdžių skaidrėse, į detalesnį aptarimą nesileisiu, tačiau kalbant apie ES lygmenį, vienas pagrindinių elementų, kuris atkreipė mūsų dėmesį, tai buvo tai, jog trūko suderinimo tarp skirtingų dotacijų programų, taip pat, kad skiriasi automatizavimo, pavyzdžiui, kontrolės lygiai, kalbant apie skirtingas dotacijų valdymo schemas. Dabar dėl nacionalinio ir regioninio ligmens. Vienas svarbiausias elementas čia buvo um, tai, jog reikėjo teikti ataskaitas Europos komisijai. Tas reikalavimas buvo įtin platus, ne visada būdavo aišku, kaip tai padaryti ir teisiniai pasikeitimai praeitie neretai sukurdavo dar papildomą naštą. Auditai, kuriuos reikėdavo atlikti, taip pat buvo paminėti kaip itin sudėtingi. Na, nu, kalbant apie tą gavėjų, dotacijų gavėjų lygmenį. E, paprastai dotacijų procesas yra laikomas sudėtingu, ypač mažesnių organizacijų atveju ar naujų pareiškėjų atveju, nes tiesiog jiems trūksta patirties, m, mm, e, priešingai nei e, tie asmenys, kurie yra dažniau teikia paraiškas dėl dotacijų gavimo. Dabar čia minėta, jog reikia pateikti nemažai papildomų dokumentų, minėti ir auditai buvo kaip vienas iš sunkumų, bei tai, kad valstybės narės neretai taiko papildomą administracinę naštą ar reikalavimus dotacijų gavėjams. Mm, Tad e, tas perteklinis reguliavimas tikrai tampa aktualią problemą, e, kurią minėjo ne vienas paraiškų teikėjas. Tad reikėtų paminėti, kad mažesnės organizacijos bei nauji paraiškų teikėjai m, mm, gali susidurti su tokiamis neįgiamomis paskatomis teikiant paraiškas dėl dotacijų, nes tai yra susiję tiek ir su finansiniais nuostoliais, tiek ir su administraciniais sunkumais. Na ir Reaguojant į ankstesnę finansavimo programą, kuri galiojo nuo 7 iki 13 metų, reikia paminėti, kad buvo įvesta tam tikrų supaprastinimų programai nuo 14 iki 20 metų. Kiti supaprastinimo elementai dar yra numatyti ateityje. Ir kalbant apie įgyvendintus supaprastinimo elementus, dažniausiai jie yra susijęs su kaštų kompensavimo, taip pat skaitmeninimu, dabar kiekvieno punkto nepristatysiu, tačiau jų tikrai yra nemažai. Dar vienas dalykas. Iš vienos pusės tarsi e, daug kas buvo numatyta, daug kas buvo planuota, pavyzdžiui, e, e, kaštų kompensavimas su paprastintų formų pagalba, taip pat dotacijų valdymo proceso supaprastinimas, taip pat sumažintas skaičius dokumentų, kurių prašo valdysenos institucijos. Dar vienas dalykas. Kalbant apie tai, kas yra numatyta, e, kas, ar kas buvo įgyvendinta iki šioliai, e, mūsų atlikti tyrimai, taip pat komentarai, kuriuos gavome iš komisijos valstybių narių institucijų ar dotacijų gavėjų, nurodo, kad dar būtų galima toliau supaprastinti procesus ir gerosios praktikos pavyzdžiais būtų naudinga pasinaudoti ypač penkiose pagrindinėse srityse, jas matote išvardinta šioje naujoje skaidrėje. Visų pirma, tai yra susijęs su um, um, reguliavimo sistema ir tomis taisyklėmis, kurios yra taikom, taikomos. Taip pat svarbus yra tolesnis skirtingų finansavimo programų derinimas, harmonizavimas, tą elementą reikėtų apsvarstyti ateityje. Svarbu užtikrinti ir reglamentavimo stabilumą, kalbant apie daugiametę finansinę programą, reikėtų išvengti taip pat perteklinio reglamentavimo. Tai yra tie elementai, kurie pasirodė svarbiausi. Dar vienas svarbus dalykas Tai yra veiklos e, skaitmeninimas ir automatizavimas, kalbant apie e, dotacijų valdymo procesą. Tad svarbu instaliuoti reikalingas informacinių technologijų priemonės, teikti elektroninės paslaugas, užtikrinti, kad e, keistusi valdymo požiūris, būtų užtikrinama aiškiai komunikacija, būtų parinkti specialūs planai informacinių technologijų priemonėms naudoti. Trečiasis ramstis, kurį norėtume pristatyti, tai yra susijęs su paprastinimo elementais ir tai yra darbo krūvio optimizavimas ir neretai savo, iš savo patirties matome, kad mm, jeigu procesas nėra suskaitmenintas, tačiau vis tiek norima jį supaprastinti, sudėtinga tai yra padaryti. Tiesiog e, tai yra raginimas žvelgti ne tik į skaitmeninimą, tačiau ir į patį proceso tobulinimą bei supaprastinimą. Čia taip pat yra pateikta keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, pašalinti e, perteklinius ataskaitų teikimo reikalavimus e, ar tos fizinius, fizinius dokumentų teikimus. Tai yra vieni iš tų elementų, kuriuos būtų galima paanalizuoti ir bandyti patobulinti ateityje. Ketvirtasis punktas. Tai yra ataskaitų teikimo reikalavimai. Jos taip pat būtų galima e, tobulinti, racionalizuoti. Na ir dar vienas svarbus elementas yra e, finansinės informacinės sistemos. Reikia užtikrinti, kad tie procesai būtų tinkamai valdomi. Manau, kad komisijai Taip pat būtų naudingai tai pasigilinti, pavyzdžiui, veikla e, grįstas valdymas e, ir taip toliau, tai galėtų būti vieni e, tų punktų, kurie padėtų siekti geresnių finansinių informacinių sistemų įgyvendinimo. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Dotacijų teikimo procesai be abejo dar galėtų būti supaprastinti, reikėtų siekti didesnio ekonominio efektyvumo tiek iš komisijos pusės, tiek iš valdymo institucijų pusės, valstybėse narėse, taip pat regionuose. Man atrodo, kad e, svarbu paminėti ir tai, jog e, tiek ir valdymo ES lygių svarbus elementas tai yra, tačiau tai reikia daryti regioniniu, nacionaliniu lygmeniu, reikia siekti, kad tas paraiškų teikimo procesas ir apskritai visas dotacijų teikimo procesas būtų supaprastintas, mažėtų administracinė našta, ir tie kaštai, kuriuos e, tenka patirti, kalbant apie paraiškų teikimą, siekiant gauti dotaciją. Tad e, tokie būtų pagrindiniai mūsų tyrimo rezultatai. Ačiū už Jūsų dėmesį. Jeigu turėsite klausimų, mielai juos atsakysiu. Ja, vielen herzlichen Dank. Das... Labai ačiū. Tai yra biudžeto komiteto tyrimas, aš dalyvavau ją pristatant tame komitete ir šio tyrimo rezultatai tokie, kad turi rūpėti ir mums. Ačiū. Mes e, nujautėme šios dalykus, skon nujautėme, nors nešiau pasakyti, žinojome, tačiau vis tik tai turėtumėte mums šiek tiek e, daugiau papasakoti apie atskirus tyrimus apie tas programas, kuriamis rėmėtės ir aš esu šokiruota dėl tų 19 procentų, kalbant apie dotacijų gavėjus ir mano regione mes pasiekime daug geresnių rezultatų, pavyzdžiui, 40 procentų, kalbant apie ESF fondą. Taigi, jeigu galėtumėte šiek tiek daugiau informacijos mums pateikti apie konkrečias programas ir jų įsisavinimą. Iš paramos gavėjų pusės galbūt turėtumėte kokią nors rekomendacijų skirus tas, kad procesai yra per daug sudėtingi Komisija dabar bando pasiūlyti visiškai naują biudžeto tvirtinimo, biudžeto sandaros tvarką ir tai visus procesus padaryti dar sudėtingesniais, taigi aš nepritarčiau tokiam pasiūlymui, tačiau manau, kad dabar iš tiesų yra tas pats tinkamiausias metas pateikti konkrečius pasiūlymus ir pabandyti jais pasinaudoti. Ta jūs raginčiau ir padaryti, o dabar klausiu, ar kolegos norėtų klausti, jeigu ne, tai tuomet prašau dabar. Jums žodis atsakyti į mano klausimą, ne kolega Brian Hayes nori paklausti, prašau. Very, very, very Labai trumpas klausimas. Reaguoju tai, ką ką tik pasakė pirmininkė ir pateiksiu du klausimus jūs e, negavote tam tikros norimos informacijos iš nacionalinių struktūrų ar komisijos. Ar jūs e, apibrėžėte tiksliai tai? Ir atrodo, kad informacija egzistuoja, bet kaip e, ją pasiekti ir kaip nusekli ta informacija yra. Uh, Ar jūs gavote, kokios buvo problemos jums darant jūsų pastebėjimus? Ir kitas klausimas, nežinau kaip kolegos galvoja, bet dėl sąnaudų, kurias patiria trečiosios šalys, ar kurio, kurios skiriamos tačiom šalims, pavyzdžiui, kurios konsultuoja MVI, ir tai susijęs su įvairiomis biudžeto eilutėmis. Žinome, kad išlaidos vis didėja ir jūs įrodėte, kad iš tikrųjų lėšos tam skiriamos yra gana didelės, bet kartais labai nedidelė įmonė bando gauti tokias lėšas. Ir kiek realu tai mažai įmoniai būtų prisimti atitinkamus finansinius įsipareigojimus. Jos tos įmonės dar kovoja ir su kitomis didesnėmis įmonėmis, kurios naudoja tam tikrą dalį lėšų ir tai siejama su jų paraiškomis E, tos įmonės naudoja savo e, visas lėšas ir išteklius teikdamos paraiškas didesnės įmonės, o mažos įmonės turi dar numatyti dalį lėšų trečiai šaliai, kuri teikia konsultacijas. Kolega Flanagan. Dėkoju. Buvo labai įdomu išklausyti jūsų, kai kas šokiravo. 19 procentų iki tiek gali reikėti lėšų skirti papildomoms sąnaudoms. Pirmininkė sakė, kad mes įtarėme, kad taip yra, bet dabar pamatėme konkrečius rezultatus. Pavyzdžiui, žemės ūkėje daugelis ryčių aš per daug metų mačiau tokią situaciją, kad e, dotacijos e, skirtos žemės ūkiai e, vystimo agentūros pakliuvo, bet nepasiekė eilinio ūkininko. Ir Norėjau paklausti jūs, ar jūs e, žiūrėjote į tai, kaip e, mokamos dotacijos pervedant grinuosius pinigus, ar kaip turėtų būti mokamos. Galbūt pagalvojate, kad tai galėtų būti ateityje virtualios valiutos, kurios leistų atsekti lėšas kur kas geriau. Galbūt e, kai kas bus šokiruotas, bet iš tikrųjų e, virtualias valiutas galima e, lengviau atsekti negu grinus pinigus. Nes kai išmokama e, dotacija, tai ji nepasiekiama, nepasiekia adresato ir galbūt jūs norėtumėte sukurti tokią situaciją, kai bus nustatyta riba viršutinė administravimo, administravimo išlaidoms. Ir pavyzdžiui, būtų nustatyta tam tikra suma, procentas, kuris turėtų pasiekti adresatą. Aš e, skaičiau apie tai nemažai ir galbūt jūs apie tai pagalvojate. Taigi noriu paklausti jūs apie virtualiųjų valiutų ateitį čia sistemoje. Pone Ajala Sender, dėkuoju, ačiū Jums už e, visą informaciją. Jūs pateikėte penkias bendras išvadas ir e, jos yra susijusios su mūsų darbu, mūsų e, dialogu su komisija ir auditorumais. Ir matome, kad kartais reikalavimai teisės aktai kuria dar daugiau problemų. Ir iš tikrųjų ES teisės aktai turi pirmiausiai supaprastinti reikalavimus, bet yra daug atvejų, kai valstybės narės nenori sumažintų reikalavimų. Ypač kai vyksta bendras valdymas. Ir galima pasakyti, kad žiūrint į išvadas, galima pasakyti, kad mes nujautėme, kad panaši yra padėtis. Ir mane, man kelia susirūpinimą du paskutiniai pastebėjimai. Tai yra naudos gavėjų tipai ir dotacijų dydis. Aš e, matau, kad jūs viską suvedėte į pinigų vertę. E, galvojama, kiek kainuos laikas, e, administracinės išlaidas, bet yra ir simbolinė vertė, papildoma pridėtinė vertė e, MVI ir panašiai, įskaitant valdžios tam tikras struktūras. Ir ta papildoma vertė nėra susijusi tik su materialiniu elementu, tai yra vertė. E, pavyzdžiui, kažkas e, gali dalyvauti programoje. Pasižiūrėkime į Erasmus programą. E, ir reikia prisiminti tą europinę vertę ir jūs visiškai į tai neatsižvelgėte. Kitas dalykas - naudos gavėjų tipai. Jūs sakote, kas iš tikrųjų yra logiška ir puiku, kad universitetai, korporacijos e, mažiau patiria sąnaudų valdydamos dotacijas, lyginant su smulkiomis, mažomis vidinėmis įmonėmis, mažesnėmis verslo įmonėmis ir panašiai. E, tai man kelia susirūpinimą. man tikrai kelia surūpimą e, tie dalykai. Tokia yra mano išvada. Mes turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti, kad nauda pasiektų gavėjus, pavyzdžiui, jaunus žmonės, kurie e, neturi darbo ar pradedančioms įmonėms, startuolėms. Ir kad tarpininkai nepasimtų didžiosios dalies tų lėšų. Taip pat Jeigu žiūrėsime konkrečiai apie horizontą 2020, e, yra tam tikrų pozityvių e, supaprastinimo priemonių, pavyzdžiui, eksantė kontrolė ir ką jūs galvojate apie tai. Taip pat e, kontrolės atlikimas nacionalinių lygmenių, eksantė. Prašom dabar atsakyti klausimą. Labai ačiū už tos visus klausimus, gana išsamius. Aš juos pasižymėjau ir bandysiu, kaip galima geriau atsakyti, pasiremdamas mūsų tyrimu. Aš e, eilės tvarka pabandysiu juos atsakyti dėl konkrečių atvejų. Mes atsirinkome tam tikrus konkrečius atvejus, nes mūsų apreptis darbo buvo gana siaura, taigi atsirinkome tam tikrus pavyzdžius iš visų lygmenų ES e, valdymo institucijų lygmen dėl bendro valdymo ir naudos gavėjų e, lygi tyrėme. E, mes atsirinkome tam tikrus atvejus, kurie būtų ganėtinai reprezentatyvus. Bet Aišku, reikia atsargiai žiūrėti tos skaičius, nes jie visiškai visko, visos ES negali apimti. Dėl sąnaudų tyrime mes paskaičiavome procentus, kad jūs galėtumėte pamatyti, koks yra problemos mastas tam tikrose e, programuose. Ir buvo sudėtinga, nesakau, kad neįmanoma kai ko padaryti ir nesakau, kad reikėtų lyginti dabar vieną e, finansavimo programą ir kitą. 19 procentų buvo paminėta, tai yra atvejais vienas konkretus, tai atrodo labai didelis skaičius, bet gali būti kad labai nedidelė dotacijos suma buvo ir uh, dėl to toks rezultatas pasirodė neproporcingas. Tai yra tik iliustracija ir mes ne, sakome, kad tai yra lab, ypatingai reprezentatyvu, bet mes pasižiūrėjome į įvairias programas ir iš tikrųjų yra kai kur, kai kur labai aukštas sąnaudų procentas ir yra galimybių pagerinti padėtį, pirmiausia MVI naujų įmonių atveju, siekiant sumažinti administracinę naštą naudos gavėjams. Jūs taip pat mūsų klausėte, e, kokie svarbiausi būtų pokyčiai, reikalingiausi. Kadangi MVI yra labai svarbios Europoje, jos kuria darbo vietas, ekonomikoje vaidina svarbu vaidmenį ir labai svarbu galvoti, kaip toliau apriboti naštą administracinę toms MVI, kurios kreipiasi dėl dotacijų. Naujos įmonės reikia net baidyti, net grasyti žmonių nuo dotacijų e, didžiulė, didžiuliais administraciniais biurokratiniais reikalavimais. Aš asmeniškai manau, kad tie elementai labai svarbus ir keitimasis pažangė praktika tarp skirtingų programų, tai labai gerai. Aš pats esu matęs per savo karjerą daug uh, pavyzdžių, kai tam tikros programos savo patirtis kleidžia e, kitur, perima kitos programos, per komisiją tai yra daroma. Ir e, tai vis tik tai dar keitimasis tokia praktika galėtų būti platesnis. Grįžtu prie tų penkių elementų paskutinėje mano skaidrėje. Tai yra patys svarbiausi e, elementai kaip rekomendacijos, kurias būtų galima gyvendinti. Dėl informacijos teikimo mes neturėjome daug laiko. E, valdymo institucijų naudos gavėjų buvo labai daug ir negalėjome klausti jų visų ar surinkti iš visų duomenų. Iš tiesų, e, reakcija iš pradžių buvo nelabai e, didelė, stipri iš valdymo institucijų, bet mes turėjome pakankamai neblogą žinių pagrindą, kad galėtume dirbti dėl naudos gavėjimų. Laiku nepavyko mums e, užsitikrinti informacijos, bet galiausiai gavome visą reikalingą informaciją. Tačiau tai susijęs, mes galbūt idealiai būtume norėję daugiau detalių kad būtų galima ypatingai gilų tyrimą atlikti. Nenoriu aš pasakyti, kad šiaip duomenų nėra. Tikrai taip nemanau. Bet e, grįžtu prie paskutinės e, rekomendacijos finansinės informacijos sistemos komisijos dabartinės neleidžia iš karto e, pamatyti per trumpą laikotarpį reikalingų duomenų. Dėl sąnaudų trečių susijusių su trečiosiomis šalimis, iš tiesų matome, kad naujos įmonės MVI kreipiasi į konsultantus, išorės e, patarėjus, kad padėtų administruoti dotacijas ir aišku, tai susijęs su sąnaudomis. Matome kartais, kad naudos gavėjai tiesų e, lygindami naudą ir sąnaudas išsigasta dydžio tų sąnaudų ir paskui nebebando kreiptis pakartotinai dėl tos priežasties, e, dėl dotacijų ir MBI, e, tai labai svarbu, reikia į tai atsižvelgti. Ir kitas dalykas e, - administracinių reikalavimų supaprastinimas. Kuo paprastins procesas, kuo aiškesnis, kuo geresnė informacija, tuo mažiau žmonių turės samdytis konsultantus. Įdomus pasėjimas dėl virtualių valiutų. Aš įsivaizduoju, kad jūs turite galvoje bitkoinus ir e, kitas valiutas. Tai yra ganėtinai įdomus dalykas. Galima pagalvoti apie tai. E, šio tyrimo metu apie tai tikrai negalvojame, nes mūsų e, požiūris yra tas, kad technologijos dar yra tik tai e, pradinėme etape ir reikia galvoti, užtikrinti reikėtų, kad jos saugiai būtų naudojamos šioje srityje, bet jūs teisingai pastebėjote, naujos virtualios valiutos e, leidžia užtikrinti didelį atsekamumo lygmenį ir e, taip suteikta dotacija gali būti tikrai atsekta labai nesunkiai bet galbūt e, dabar pernelik futuristiška būtų apie tai kalboti, tačiau Europos institucijos galėtų pasigilinti į šį klausimą, nes tai galėtų tapti gana įdomių elementų e, valdant dotacijas. Buvo kalbama apie administravimo įvairias procedūras, įgyvendant programas įvairias, finansavimo programas. Taip, dažnai taip yra. Ir mūsų tyrimo e, viena iš pagrindinių išvadų yra tokia, bet toliau gilinamas į šią sritį. Taip pat reikia nepamiršti, kad kasmet skiriama nepaprastai daug lėšų ir e, administravimo ar kontrolės vis tiek kažkiek reikės bet kuriuo atveju, tačiau galbūt galima paieškoti būdų, supaprastinti viską ir užtikrinti administravimą, kontrolę, neapkraunant pernelyg naudos gavėjų. Jūs klausėte apie ES pridėtinę vertę. Mūsų buvo paprašyta gilintis tik tai į sąnaudų elementą, taigi mes netlikome visiško poveikio vertinimo susijusios su dotacijų valdymu. Būtų įdomu ir šį elementą pasižiūrėti, tačiau mes dabar neatsižvelgiame į tai, e, atlikdami šį tyrimą. Dotacijų dydis, e, naudos gavėjo tipas yra susijęs su sąnaudomis gana stipriai nes reiškia, kad kartais žmonės gali labai nedaug gauti pinigų, jiems nebelieka daug pinigų iš tos dotacijos ir jeigu administracinė našta didžiulė, gali jie paprasčiausiai pasirinkti nesikreipti dėl lėšų, taigi raginu supaprastinti reikalavimus. Tai yra svarbus elementas ir ypač įvairioms organizacijoms MVI ar naujoms įmonėms reikia galima e, labiau palengvinti e, sąlygas. Tai yra taip pat svarbus elementas. Labai ačiū, mes bet kokiu atveju ne. Pamėsime šios temos iš akių. Yra mums gyvybiškai svarba, svarbi tiek visų Europos Sąjungai, tiek ir biudžeto gyvendinimo procedūrai. Jūs tyrimė minite problemas susijusius su duomenų pateikimu, rinkimu. Kaip mes galime išspręsti problemas, jeigu mes neturime galimybės susipažinti su atitinkamais duomenimis, taigi būtų neblogai, jeigu įvardintumėte atitinkamas sritis ir tuomet aš galės pateikti konkretesnius pasiūlymus peržiūrint biudžeto sandaro tvarką. Ačiū už šio sudėtingo tyrimo rezultatų pristatymą, nepaisant to, kad šiame tyrimė bandoma priepti įvairias sritis. Taigi baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, dabar svarstysime kitą specialią ataskaitą apie žemės klipų identifikavimo sistemą. Tai yra gerai pažįstama tema susijusi su žemės ūkiu. Pranešė yra kolegė Klaudija e, Šmit, auditorumų narys, kuris pristatys specialią ataskaitą paus milijonis. Jis dabar ir pristatys šį, šią ataskaitą, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums ir kitiems nariams Aš noriu palinkėti sėkmės, perinkus jūs komisijos pirmininkai, vicepirmininkams taip pat, ponios ir ponai komiteto nariai. Žiūrėsiu, galėdamas Jums pristatyti auditorumo ataskaitą apie žemės klypų identifikavimo sistemą, kuri yra žinoma trumpinio LPIS. Pavadinimu trumpai pristatysiu tą LPIS sistemą Tai informacinių technologijų sistema, kuri yra grindžiama fotografijomis, kuomet visa, visi žemės ūkio naudmenys yra fotografuojami valstybėse narėse, tai yra vienas svarbiausių kontrolės mechanizmų pagal BŽUP ir šiomis fotografijomis naudojamas išmokant per metus 45 milijardus eurų subsidijų ši sistema tampa vis svarbesnė vertinant ar laikomasi įvairių aplinkos, aplinkosaugos susipareigojimų, tai yra kryžminio susijimo, žalinimo, e, žemės ūkio ir aplinkosauginių priemonių, <clears throat> išmokant atitinkamą paramą blogesnių e, <clears throat> sąlygų regionams 28 valstybėse narėse veikia 44 nacionalinės LPS sistemos, kurios apriepia 135 milijonus sklypų. Mes įvertinome, ar LPS sistema tinkamai administruojama valstybėse narėse ir ar komisija vykdo atitinkamą kontrolę. Auditoriai lankėsi <clears throat> kartu su komisijos nariais penkiose valstybėse narėse patikrino šešias LPS sistemas, taip pat visoms valstybėms narėms buvo išsiusti atitinkami klausimynai. Mūsų pranešime pripažįstama, kad LPS yra naudinga sistema, siekiant išvengti e, klaidų e, savo patikrinimo pareiškime 2015 metų nurodome, kad atitinkamai klaidų lygis siekia 2,2 procentus e, panaudojant Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšas. Taigi, e, Tik tai nežymiai klaidų lygis viršė mūsų nustatytą viršutin 2 procentų ribą. <clears throat> Ir e, taip pat mes pažymime, kad laiko bėgant komisija ėmė geriau vykdyti priežiūrą. Pirmojoje ataskaitos e, dalyje pripažįsdami, kad LP sistemos yra naudingos, mes nurodome ir tam tikras potencialias sritis, kuriuose būtų galima pagerinti patikimumą. Auditoriai lankydamėsi valstybėse narėse matė, kad e, Jie konstatavo, kad naudojamos sistemos yra e, pakankamai naujas, e, tačiau vis tik tai fotografijų interpretavimas nebūtinai visuomet yra patikimas. Taip pat aptikome ir kitų atvejų, <clears throat> kuomet e, buvo nesižvelgiama kontroliuojant atitinkamus elementus, kuomet mes lankėmės konkrečiose sklypose. Prorata sistema gali būti naudojama ir pasitelkiamas sudėtingose situacijose, kuomet sklypai apriepia miškus, kalvotas vietovės, krūmynus. Taigi, e, pavyzdžiui, e, Škotija yra naudojama tokia <clears throat> teigiama patirtis, e, kuomet ūkininko teisė naudotis tam tikrais žemės sklypais yra patikrinama LPS sistemos ir dar pateikiant papildomus dokumentus. Taigi valstybės narės ne visos sugebėjo pateikti e, patikimos informacijos apie tai, kaip veikia jų LPS sistema. Antrojo dalyje mes kalbame apie tai, kaip yra atnaujinama LPS sistema tam, kad geriau atitiktų naujos bežilpį reikalavimus. Mes vertiname sužalimus visus klausimus ir pastangas, <clears throat> e, pagal kurias buvo įgyvendinamos arba vykdomi pirmojo ramščio mokėjimai dėl žalinimo mes prieėmė išvados, <clears throat> kad net ir, kad daugumoje tikrintojų PS neįmanoma visiškai patikimai atsekti sklypų ribų ir atitinkamo <clears throat> reikalavimo įgyvenimus, reikalavimo susijusio su <clears throat> e, koncentracija ekologinius aspektus yra nustatytas tam reikalavimui gyventi 2018 metų terminas ir mes e, taip pat e, nustatėme atitinkamus spragų e, landšafto registracijos sistemose, kuomet yra registruojami saugomi žemės sklypai. Dabar dėl supaprastinimo priemonių, kalbant apie apie 2 <clears throat> procentų stabilumo ribą ir 100 medžių taisyklę, tai e, e, kai kuriais atvejais pasidelkusi LPS sistema e, šių reklamų gyvendinti nebuvo įmanoma. Supaprastinimas vyksta, tačiau išlieka ir toliau pakankamai problemiškų. Trečia ataskaitos dalyje mes daugiausiai kalbame apie komisijos vaidmenį. Komisija stebi, e, ar LPS sistemomis e, naudojamasi reguliariai ir teisėtai. Ir Šį savo vaidmenį komisija palyginti su praėjusiu bežupį laikotarpiu pagerino. Vis dėlto komisija patvirtinant patvirtinantį savo vadovą susijusius su LPS sistema nepakankamai dėmesio skiria tam, E, aspektui, kuris būtų susijęs su LPIS sistemos veiksmingumu. Pavyzdžiui, komisija pradėjo taikyti LPS kokybės vertimą tam, kad leistų valstybėms narėms e, nustatyti e, silpnasias sistemos vietas ir imtis nedelsiant veiksmų šioms spragoms užpildyti. Tačiau abejonių kelia taikoma metodologija kuri buvo pasirinkta ir rezultatai taip pat nėra pakankami, kad būtų galima pagerinti LPS sistemos funkcionavimą. Mes patikime atitinkamas rekomendacijas susijusios su LPS funkcionavimo gerinimu. Dvi paminėsiu. Raginam valstybės narės nustatyti sistemą, pagal kurią būtų galima apskaičiuoti LPS sistemos naudojimo ir atnaujinimo sąnaudas, <clears throat> kadangi klaidų lygis siekia e, mūsų nustatytą viršyje, mūsų nustatytą 2 procentų lygį valstybės narės turėtų turėti galimybę įvertinti savo kontrolės sąnaudas tam, kad e, <clears throat> jas galėtų pagerinti. Informacija apie sąnaudas galėtų būti naudinga komisija ir kitų tiems suinteresuotiems subjektams, svarstant apie e, ateities politinius sprendimus susijusius su priežiūra ir gyvendinama sąnaudomis. Taip pat manome, kad būtų galima daugiau naudos gauti iš OPS kokybės vertinimo. Rekomenduojame, kad komisija pagerintų savo priežiūros sistemą, daugiau dėmesio skirdama rezultatų analizai, tolesniems veiksmams, atitinkamų rekomendacijų teikimų valstybės norėms ir užtikrindama, kad šios parengtų atitinkamus veiksmų planus, jeigu tokių prireiktų. Noriu padėkoti Jums uždėmesį ir džiaugčiausi galėdamas atsakyti Jūsų klausimus. Labai ačiū. Čia tikrai kalba eina apie pinigus, nes pasitelkus LPIS administruojami labai didžiuliai pinigų srautai. Pasakyčiau, kad kelias Europos pragarą eina tiesiogiai per LPIS. Dabar žodis kolegė Šmit. Ačiū. Nežinau, ar dabar pateksiu į pragarą ar ne. Man šis šitaskaita buvo kankamai nauja, kaip naujai parlamento narį pas milijonis pakankamai išsamei pristatė ataskaitos nuostatas, aš norėčiau savo žodžiais e, ją trumpai apibendrinti. Čia kalbame apie valstybių narių administracijos gebėjimus, e, naudojant e, žemės ūkio sklypų identifikavimo sistemą. <clears throat> Iki Liepos 16 metų buvo atliekami atitinkami priežiaus darbai Lenkijoje, Airijoje, Junktinė karalystė ir Vokietijoje. Svarbiausias klausimas buvo keliamas, ar LPIS sistema yra tinkamai administruojama. Sistema skirta identifikuoti žemės ūkio sklypams iš tiesų. ES e, finansuoja žemės ūkio išlaidas per BŽP 2015 tam buvo e, skirta daugiau nei 45 milijardai eurų, tai yra didžiuliai pinigai, 40 milijardų buvo išmokama per pirmą ramsą, tai yra tiesioginės išmokas ir rinkos e, nestabilumo e, priemonės ir 4,5 milijardai eurų buvo skirti per kaimo plėtros programas LPIS sistema Tai yra žemės ūkio sklypų identifikavimo sistema yra priklausoma nuo palidovinių nuotraukų, atitinkamų informacinių technologijų, kuriomis naudojantis yra registruojami žemės ūkio sklypai valstybėse narėse. Sistema laikoma vienu iš svarbiausių kontrolės mechanizmų, kuri pasitelkus yra e, įvertinamos ir patikrinamos išmokų teisėtumo galimybės, kaip jau girdėjote, 14 metais klaidų lygis siekė 2,2 procentus, pusė visų klaidų buvo susijęs su sklypų dydžiais. 28 valstybėse narėse šiuo metu veikia 44 nacionalinės ir regioninės LPIS sistemos E, kurios apriepia 135 referencinius žemės ūkio sklypus valstybės narės savo sistemų ir atsakingos už atinkamų domenų administravimą ir kokybę naudodamos savo LPS e sistemas ir atkreipiamas dėmesys ataskaitoje, kad visuomet mėginama valstybėse narėse, e, ant valstybių narių e, pečių suversti atsakomybę už kontrolę. Reikia pabrėžti, kad e, <clears throat> naujus atnaujinant sistemą labai ilgai užtrunka, kol naujos nuotraukos yra įrašomos į sistemos duomenų bazę. Manau, kad būtų gerai, jeigu būtų pasitelkiama vieninga sistema šioje srityje. Tuo tarpu dabar yra daug įvairių skirtingų sistemų. Prorata sistema ne visuomet naudojamasi patikimai. nes tokios e, infrastruktūros priemonės kaip e, gatvės e, arba statybos pastatai įvairūs neturėtų būti traukti į proratą sistemą, naudojant tam tikrus koficijantus. Skirstant bežiaupį paramą Buvau nustebusi dėl to, kad valstybės narės nėra atlikusių savo PS sistemų e, kainos ir kokybės e, santykio e, analizės. Kilo nemažai sunkumų įvertinant bendras investicijas, <clears throat> metinės priežiūros sąnaudas LPS sistemos komisija tačiau iš valstybių narių negavo ir netgi nepareikalavo jokios informacijos apie LPS sistemos administravimo sąnaudas, <clears throat> todėl negalėjo ir tinkamų rekomendacijų reikalavimų parengti buvo užfiksuota trūkumų registruojant ir išmokant atitinkamas išmokas <clears throat> tam tikro pobūdžio specifikacijos e, sklypams komisija iki šiol nedaug pasiūlymų yra pateikusi dėl sistemos pagerinimo, nes iki šiol daugiausiai dėmesio skiria sistemos teisėtumo ir pagristumo aspektams. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, manau, turėtume padaryti išvadą, kad LPS sistema turėtų būti tikslesnė nei dabar ir valstybės narės turėtų daugiau dėmesio atskir, skirti į sistemos atnaujinimą ir geresnį duomenų registravimą. Ir tik žinant sistemos e, administravimo ir naudojimo sąnaudas galima priimti tinkamus sprendimus dėl jos talesnio naudojimo Žinau, kad komisija valstybėms norėms teikia pagalbą šioje srityje, tačiau manyčiau, kad jos reikėtų dar daugiau, nes tik tokiu atveju būtų galima e, atlikti palyginamąją sąnaudų analizę skirtingose valstybėse narėse ir priimti e, atitinkamus sprendimus dėl galimo lėšų taupimo. Dar keli aspektai, kuriuos noriu paminėti, jau buvo paminėti, nepaisant to, noriu užduoti komisijai kelis klausimus. Valstybės narės remiasi teiginiu, kad dabar naudojamos sąnaudų kontrolės sistemos yra per daug sudėtingos ir jos tikisi iš komisijos didesnės paramos siekiant įgyvendinti keliamus reikalavimus, kaip komisija vertina šią problematiką ir kuo galėtų padėti valstybėms narėms, ar ketinama 28 valstybės narėse dabar veikiančias 44 LPS sistemas sujungti į bendrą vieningą sistemą, kad būtų galima palyginti padėti skirtingose valstybėse narėse, nes dabar vienose šalise veikia vienokia sistema, o Vokietijoje kiekvienoje valst... kiekvienoje federalinėje žemėje veikia atskir... atskiros LPE sistemos, sudėtinga būtų jas tarpusavėje palyginti ir kaip komisija ketina užtikrinti, kad nuo permainų nenukentėtų žemdirbiai, nes jie viena vertus patiria spaudimą iš e, valstybių narių atinkamų institucijų, ministerijų ir <clears throat> Europinės paramos e, e, išmokas reglamentuojančių institucijų sistemos supaprastinimas to pačiu neturėtų reikšti viską kontrolės atsisakymą, tačiau manau, kad jeigu būtų taikoma bendra vieninga sistema, būtų galima e, veiksmingiau užtikrinti ir e, kontrolę. Tiek būtų kol kas, daugiau klausimų nebeviešinsiu. Ačiū kolegas, al, kolega Ali dabar. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti jūsų perrinkimu. Pane Šmit, e, ponas Miljonis, garbimi kolegos, norėčiau pasidžiaugti e, parengta ataskaita dėl žemės klipų identifikavimo sistemos ir manau, kad joje atsakoma į pagrindinius klausimus susijusius su šios sistemos kokybės valdymu ir taip pat kalbama apie būdus, kaip būtų galima viską patobulinti. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad pristatė šį dokumentą. Manau, kad dokumente kalbama apie visus svarbius aspektus Manau, kad labai svarbu siekti patobulimų svarbiausiose srityse, kuriuose yra užfiksuoti trūkumai. Ir kalbant apie sklypų identifikavimo sistemą, yra neatskiriama nuo žemės ūkio e, paskirties, žemės tinkamo e, valdymo. Ir apie 45 milijardai eurų yra kasmet subsidijuojama. Man atrodo, kad labai svarbu atsižvelgti tai, kad būtų visos būtinos sąlygos susijusios su patikimo sistemos įgyvendinimu. Taip pat reikia siekti, kad ta sistema nebūtų per daug sudėtinga. Na ir šiame komitete mes vis kalbame apie tai, kaip svarbu supaprastinti administracinę naštą skirtingose sritise, siekiant palengvinti ES piliečių ir verslo atstovų gyvenimą. Tačiau, kalbant apie šį konkretų atvejį, matome nemažai pakeitimų, kurie buvo uh, padaryti 15 metais ir manau, kad tai daro įtaką žemės klipų identifikavimo sistemai. Kalbant apie e, Europos audito rūmų ataskaitą, tai padidino administracinę naštą ir kalbant apie pranešėjos rekomendacija numeris 4 yra itin naudinga. Komisija taip pat pripažįsta, kad tai yra svarbi rekomendacija ir aš manau, kad būtinas supaprastinimas galėtų būti pasiektas e, sujungiant pastangas kartu. Ačiū. Žodis ponui Flenigenui, o po to poniai Kadenbach. Ačiū labai, ačiū už parengtą pranešimą. Na taip, e, galima sakyti, kad procentas yra nedidelis, tačiau bendra suma juk yra itin didžiulė. Tad ir tas procentas susidaro netoks jau ir mažas. Ir kalbant apie Airijos perspektyvą, turiu pasakyti, kad dažniausiai E, girdžiu apie tokius atvejus, kai žmonės jaučiasi pasimetęs ir pasimetę ir nežino, ką daryti. Ir praėjusią savaitę buvo išrinktas naujas parlamento e, pirmininkas. Pastebėjau, kad ten taip pat buvo nemažai sumaišties. Na ir galbūt tos sumaišties tiesiog kartais nelengva išvengti. Kalbant apie Europos audito rūmų ataskaitą, 35 puslapį trečioje dalį, ten yra kalbama apie e, nuolatinės ganiklas e, susirūpinimą keliančiose teritorijose e, bei atitinkamas praktikas. Ir manau, kad e, Airijoje tai yra vienas iš tų probleminių klausimų keliančių nemažai sumaišties tarp ūkininkų, nes neretai jiems yra sakoma, e, kad, e, ir tai beje teigia ekspertai iš ES komisijos, tad jiems yra sakoma, kad mm, gyvuliai negali ganytis tam tikrose vietose. Nors jų protėviai visada taikė tokią praktiką, tad įdomu, jog čia yra minimas E, ta nauja kategorija. Na ir man kilo klausimas, ar planuojama tai įgyvendinti e, laikotarpėje nuo 13 iki 20 metų. Taip pat e, kyla tam tikro abejonių, ar tai yra e, teigiamas dalykas. Norėčiau daugiau sužinoti apie tai, ar e, kalbant apie tam tikras teritorijas, ar jiems būtų taikomas sumažintas koficijantas. Tikiuosi, kad komisijos atstovai galės pateikti išsamesnių atsakymų iš šios klausimus. Pone Kadenbach, prašau. Aš taip pat noriu padėkoti nuoširdžiai tiek ponui Milioniui, tiek Klaudijai Šmit pranešėjai iš šios išsamios ataskaitos matome, kaip jau ir iš jos pavadinimo, kad daug kas krypsta tinkama linkme, tačiau dar daug ką galima nuveikti, siekiant pagerinti padėtį, e, kaip jau anksčiau buvo minėta. E, parlamentas vadovaujasi šūkiu susivienyje įvairovėje, tačiau aš tikrai nemanau, kad siekiant tą įvairovę pateisinti yra reikalingos 44 nacionalinės LPIS sistemos. Manau, kad standartai turėtų būti suvienodinti tam, kad būtų galima užtikrinti palyginamumą ir šių kontrolės sistemų geresnį priežiūra, žinoma, nepažeidžiant subsidarumo principo, tačiau vis tik tai manau, kad čia labai svarbu vadovautis bendru požiūriu, todėl noriu paklausti, ar komisija, tiksliau komisija pareiškė, kad pritarė auditorumo rekomendacijoms, tačiau skaitant šį pranešimą susidaro įspūdis, kad didžioji dalis rekomendacijų skirta valstybėms narėms, siekiant pagerinti teisės aktų įgyvendinimą. Komisijos nori paklausti, kokiais konkrečiais veiksmais artimiausių metų ji ketina su valstybėmis narėmis svarstyti šių rekomendacijų įgyvendinimo galimybės, kad jos iš tiesų būtų įgyvendintos. Dar vienas klausimas, kurį trumpai noriu paminėti, yra susijęs su atitinkamu atitinkamais terminais, tvarkaraščių <coughs> titulinį pranešimo puslapį skaitant, man atrodo, ten yra minima lapkričio 16-osios ar panaši data. Nu, tai reiškia, kad e, savo nuomonėje mes patikėme atitinkamus raginimus ir rekomendacijas komisijai dar 16 metais, tačiau mes atitinkamą informaciją gavome praėjus dviem su pusė mėnesio po galutinio termino pasibaigimo, taigi noriu paklausti, kodėl taip ilgai užtruko, kol parlamentas gavo visus reikiamus dokumentus. Tiek būtų mano klausimų. Pirmajam klausimų atsakymų ratui. Aš noriu pasakyti, kad Žemsvėjo komiteto nariai yra raginami dalyvauti savo šioje diskusijoje kolega Egniu dabar. And, uh... Ačiū labai. Turiu pasakyti, kad aš puikiai suprantu, kokia sudėtinga situacija. Įsivaizduokime ūkininką, kuris e, turi žemės ir žiemą e, ten pastato kažkokią tai, kažkokią tai šiaudinę konstrukciją ir tarkim įsivaizduokime, kad yra daroma palidovinė nuotrauka ir ta konstrukcija, laikina konstrukcija yra įvertama kaip nuolatinis pastatas. Gali būti ir kitokių atvejų, kai pavyzdžiui potvinių įvykus pavasarį E, laukas gali būti palaikytas ežeru, e, atliekant tą pačią e, topografinę ar palidovinę nuotrauką. Būna ir kitokių gamtinių pokyčių, kurie taip pat nuotraukoje gali įtakoti matomus rezultatus, ar pavyzdžiui, tokie dalykai kaip laikinos e, elektrinės tvoros, kurios yra pastatomos e, E, tai taip pat gali lemti e, skirtingų rezultatų gavimą. Ir man atrodo, kad pagrindinė dilema ūkininko atveju yra tokia. Jeigu jis sužino, kad yra kažkokia problema, jis gali ją ištaisyti, paprašyti pakeisti žemėlapį ar tiesiog informuoti, kad ne viskas yra teisinga, tačiau e, tada jis atsiduria eilės e, gale ir negauna e, laukiamų mokėjimų. E, Na ir galbūt kartais e, tai yra nedidelis e, žemės plotas, tačiau e, galiausiai tai susiveda į, į tikrai ženklų rezultatą. Tad man kyla štai koks klausimas, kas vyksta kitose valstybėse narėse? Aš žvelgiu į tai iš mokesčių mokėtųjų perspektyvos. Suprantu, kad mm, Pavyzdžiui, jeigu tikrai įvykdomi pažeidimai, negalima e, numatyti tų mokėjimų. Ir matau, kad štai vienas kolega šypsosi, manau, jisai supranta tai, ką aš noriu pasakyti, tačiau iš esmės Pagrindinė mano mintis yra tokia. E, ūkininkams kyla e, tikrai nemaža dilema, ar bandyti ištaisyti pastebėtą klaidą ar ne, nes jeigu bus bandoma tai padaryti, tada teks atsidurti eilės gale ir reiks laukti mokėjimo ne tik už pastaruosius, tačiau galbūt ir už pastaruosius dviejus metus. Tai yra susijęs su mm, klaidomis, kurios pasitaiko žemėlapiuose ir panašiai. Ir Man atrodo, kad e, tai lemia netinkamą sistemos funkcionavimą. Be abejo, negaliu pasiūlyti kažkokių konstruktyvių problemos sprendimo būdų, vis dėlto man atrodo, kad tai demonstruoja, kaip bendro žemės ūkio politika e, tampa tiesiog nepritaikoma praktikoje, ji per daug sudėtinga. Ačiū. Aš taip pat noriu užduoti klausimą. Manau, kad e, gyvenant e, BŽP reformą, šią sistemą bus keliami visiškai nauji reikalavimai. Taigi, tas esminis klausimas, kuris yra minimas auditorumo ataskaita, yra toks, ar sistema gali atitikti šios reikalavimus, ar ateityje pasitelkus šią sistemą bus galima užtikrinti kontrolę. Darau išvadą ir skaitydama ataskaitą, kad ne. Taigi, Norime užduoti ponui Basku Žemės ūkio generalinio direktorato komisijos klausimą. <clears throat> Kaip ši e, sistema turėtų atpažinti e, visus skirtingus aspektus susijusius, pavyzdžiui, su ilgalaikiais ganyklų plotais ir atitinkamu 15 procentų e, žemės ūkio naudmenų skirimų įvairiems su aplinkosauga susijusiems aspektams ir reikmėms likščiolinis klaidų lygis siekia 2,2 procentus. Mūsų komitete ilgą laiką svarstėme problemas susijusias su Graikijos LPS sistema ir prieėmė išvados, kad daug e, pigiau yra mokėti baudas, nei nuolant atnaujinti tokią sistemą ją prižiūrėti, tačiau dabar jau esame pasiekę tokį etapą, kuriame be šios sistemos apskritai nieko negalime užtikrinti. Ir aš manau, kad e, Komisijos žemės ūkio generalinis direktoratas taip pat yra pakankamai e, susirūpinęs. Taigi, Jūsų nuomonė, ar mes neturėtume pradėti svarstyti šios sistemos sudėtingumo aspektus, skiriant atitinkamą paramą. E, žinoma, tos palidovo daromos nuotraukos yra labai gražios, ponė Milionė. E, klausimas, ar e, ganykloms reikėtų skirti arba žaliesiams plotams atitinkamą paramą, tai klausantis tokių argumentų man plaukai šiaušiasi. Aš apskritai nesuprantu, kodėl mes leidžiame, kad e, valstybės narės darytų tokias e, nekontroliuojamas nesąmonės, kai tuo tarpu jas sukontroliuoti būtų galima pakankamai lengvai. Taigi dabar prašau pono direktorius atsakyti visus šitos klausimus. Ačiū labai, gerbiama pirmininkė, ponė Milijonį, komiteto nariai. Norėčiau padėkoti už sudarytą galimybę apsikeisti nuomonėmis dėl specialiosios audito rūmų ataskaitos susijusios su e, žemės sklypų identifikavimo sistema. E, Norėčiau trumpai pakomentuoti pačią ataskaitą, o tada vėliau e, pabandysiu sureaguoti keletą tų klausimų, kurie buvo iškelti, ypač kalbant apie e, BŽUP ateitį ir apie tai, kaip tai galėtų daryti įtaką e, tai žemės sklypų identifikavimo sistemai. Komisija džiaugiasi parinktą ataskaitą ir be abejo komisija pritarė Europos audito rūmų ataskaitos nuomonė, kad LPIS yra naudinga priemonė kuri prisideda prie to, e, kad būtų mm, užkirtamas kelias, taip pat tokioms su žemės klipų identifikavimo susijusiams klaidoms, ar jos būtų tinkamai ištaisytos. Yra sukurta ta e, tinkama e, kontrolės sistema ir tai yra svarbi sistema, nes tai padeda užtikrinti, ar m, mm, atitinkami kriterijai, kalbant apie mokamas subsidijas, e, Ir taip pat, jeigu reikia, atliekami yra ir specialūs patikrinimai. LPIS taip pat padeda uh, užkirsti kelią, nustatyti ir ištaisyti klaidas um, dar ankstyvuose uh, paraiškų teikimo procesuose. Sistema taip pat yra svarbi, kalbant apie atitikties tikrinimą, turiuomenyje aplinkosauginius įsipareigojimus. Šiandien norėčiau paminėti ir tai, ką, kas buvo minėta anksčiau, kalbant apie žalinimo elementus. bei žalinimo priemonės ir Komisija taip pat norėtų atkreipti jūsų dėmesį į tą pažangą, e, kuri buvo pasiekta tobulintant LPIS, e, kalbant apie 2014-2020 e, metų laikotarpį. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į audito gairę susijusią su finansinėmis korekcijomis. Tai taip pat yra susiję su valstybė narių mm, finansiniais planais ir man atrodo, kad klaidų e, lygis 2,2 procento yra gana žemas. Komisijos e, tas stebėsenos e, vaidmuo taip pat yra svarbus, jį pripažino ir audito rūmų ataskaitos rengėjai. Man atrodo, kad čia yra taip pat nustatyti pagrindiniai principai, pagrindinės taisyklės susijusios su administravimo procesais, taip pat kontrolės sistema, kuri turėtų būti parengta uh, E, siekiant tinkamai paskirstyti 45 milijardus eurų, tačiau tai taip pat yra ir valstybių narių atsakomybės rytis. Ir valstybės narės privalo užtikrinti, kad LPIS būtų e, papildoma naujausiais duomenimis, kad tie duomenys būtų patikimi. Jeigu reikia, taip pat reikia užtikrinti ir e, kaštų efektyvumo elementą. Buvo e, minėti skirtingi LPIS tipai, daug kas priklauso nuo administracinės <laughs> sistemos, kuri yra naudojama valstybėje narėje, kai kalbėjome apie e, ekonominį efektyvumą. Manau, kad būtų naudingi ir nauji sprendimai. Ir manau, Kalbant apie tos skirtumus tarp valstybių narių, e, tai reiškia, kad egzistuoja skirtingi LPIS tipai, net jeigu taisyklės, principai ir tikslai yra vienodi visoje ES. Dabar dėl LPIS kokybės vertinimo. Mm, labai svarbu pabrėžti, kad ta metodologija e, komisijos nuomonė padeda valstybėms narėms nustatyti silpnasias vietas susijusios e, su E, klaidingų, klaidingų duomenų tvarkymų ir imtis korekcinių veiksmų. Na ir svarbu turėti reikalingas priemonės susijusias su klaidų taisymu, e, išteisimo mm, paramos teikimo schemose. Ir norėčiau paminėti, kad komisija taip pat ir toliau e, peržiūrinės visas su LPIS susijusias taisyklės ir E, atsižvelgs į e, BŽUP politikos peržiūrą po 20 metų. Mes taip pat dirbame su e, Junktiniu tyrimų centru, mm, vertiname naujausias technologijas, naujausias technologijas susijusias su palidoviniais vaizdais ar dronų technologijomis, tikiuosi tai padėtų sumažinti kaštus, taip pat padidinti veiksmingumą. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką Tai yra susiję su e, kokybės e, e, vertinimo ir stebėsena LPIS atveju. Tai yra susiję su valstybių narių veikla. Atliekant tos kokybės vertinimus, turiu pasakyti, kad ta veikla patobulėjo ir Tai padeda sumažinti kaštus ir padidinti visos tos sistemos veiksmingumą, padeda mažinti klaidų skaičių ir užtikrinti geresnę finansinę valdyseną. Dabar dėl kaštų kontrolės, kaštų mažinimo, veiksmingumo didinimo. Kalbant apie LPIS sistemą, Norėčiau pasakyti, kad taip svarbu yra supaprastinti ne tik pačios sistemos dizainą, tačiau ir pačios sistemos naudojimą. Todėl norėčiau kalbėti apie e, tam tikrus supaprastinimo metodus, kurie buvo patvirtinti kai kuriuose valstybėse narėse. E, mes e, supaprastiname tai, kas yra uh, E, kokie reikalavimai yra patiktis, kalbant apie žalinimo priemonės. Taip pat, taip pat atlikoma nemažai pakeitimų, buvo primta įvairiausių su, su paprastinimu susijusių sprendimų. Ir pavyzdžiui, tai yra tokia pasirenkamoji preliminarių patikrinimų sistema. Tai leidžia valstybėms narėms uh, dar teikiant paraiškas, pasinaudoti atitinkamomis priemonės, pažiūrėjau, LPIS ir ištaisyti e, potencialias ūkininkų padarytas klaidas. Ir tiesiog e, galima užtikrinti, kad e, lėšus nukeliautų ten, kur reikia ir dauguma tų potencialių klaidų e, jau yra ištaisomos e, paraiškų teikimo metu. Tai yra itin svarbu, jeigu norime užtikrinti, kad LPIS sistema būtų kokybiška, patikima. Todėl komisija per pastaruosius porą metų intensyviai e, investavo į taisyklių supaprastinimą. Ir buvo organizuojamos e, e, įvairios informacinės sesijos, kalbant apie naujas taisyklės, specialūs seminarai, kuriuose buvo pristatomos naujusios priemonės. Na ir kalbant apie ateitį, nebejotinai mes sieksime suderinti, supaprastinti e, šią gana sudėtingą sistemą. Kalbėjome apie 44 skirtingas LPIS sistemas. Ir iš viso tai apima 120 milijonų žemės klipų, Tačiau jeigu norime pasiekti e, tokios politikos, kuri būtų veiksmingesnė, kuri būtų ambicingesnė, e, tai reiškia, kad e, reikia, jog ji būtų nukreipta į konkrečius tikslus, reikėtų aiškesnių tinkamumo taisyklių, todėl reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp veiksmingumo, supaprastinimo ir mm, tinkamo, tinkamos finansinės valdysenos, tai jau buvo minėta anksčiau, Reikia siekti padėti nacionaliniams administracijoms, ūkininkams, kad jie galėtų gauti kiek įmanoma daugiau lėšų iš ES ir kad tai būtų galima padaryti teisingai ir tvarkingai. Dėkoju. Ja, herzlichen Dank. Wir... Labai ačiū, dėja laiko turime nelabai daug, todėl negalime surenkti tos diskusijos, kurią turėtume dabar surenkti. Aš manau, kad prie šios temos dar grįsime metų eigoje. Dar noriu steigti žodžių ponui Milioniui, o po to kolegai Šmit. Prašau, ponė Milioniui. Uh, Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė. Šios specialiosios ataskaitos pagrindinė išvada yra ta, kad e, žemės klypų identifikavimo sistema yra naudinga priemonė, bet reikia galvoti, kaip ją tobulinti naujo žemės ūkio politikoje, kuris susijusi su tiesioginėmis išmokomis. E, jos apima į diversifikavimą, ekologinių požiūrį svarbės teritorijas ir daugiametės ganiklas. Sklypų identifikavimo sistema leidžia identifikuoti du komponentus žalinimo priemonių, tačiau ne pasėlių diversifikavimo e, elemento neapima dėl to, kad laikinojo pobūdžio yra šis komponentas. Dėl palidovų, iš palidovų daromų E, nuotraukų. Problema yra ta, kad reikia kas trejus ar ketverius metus atnaujinti gaunamus vaizdus, gaunamą informaciją ir kitas dalykas yra interpretavimas nuotraukų. Iš tiesų apie tai labai aiškiai kalbama ir pranešime. Kolegai Šmidžodis, labai ačiū. Manau, kad jau buvo įvardinti išsakyti įvairius argumentai. Aš pritarčiau pasiūlymui šią temą apsvarstyti dar išsameu, taip pat pritarčiau siūlymui pasikviesti atskirų valstybių narių atstovų tam, kad turėtume informaciją ne tik tą, kurią auditorumai ant popieriaus išguldo ar komisija, tačiau iš tiesų išgirstume ir sužinotume apie tikrasias problemas, nes nuolat kaltiname valstybės narės, kad jos prievolių nevykdo. Manau, kad ta situacija tikrai nėra visiškai tokia, tik tai Bendrabiaudami tarpusavėje galime prasmingai panaudoti paramos lėšos, pritariu kolegiai Kadimba, kuri teigia, kad kuo paprastesnė yra sistema, tuo e, geriau galima ją naudotis, paprašiau naudotis, geriau ją kontroliuoti ir galiausiai ji būtų naudingesnė visiems. Taigi pritarčiau pasiūlymui surenkti diskusijas papildomas šią temą dalyvaujant valstybių narių atstovams. Pirmininkė, naujos BŽUP reformos kontroliavimo klausimas tikrai yra labai svarbus, nes esant 135 milijonų žemės ūkio sklypų kontrolės sistemos užtikrinti neįmanoma. E, Bijau, kad e, neišgirdau aiškaus atsakymą į savo klausimą. Daugelis valstybių narių turi identifikuoti tokias teritorijas. Bet ar tai susiję su 30 metų reforma? Ar bus taikomas mažinimo koeficientas? Gal jūs atsakėte, galbūt aš neišgirdau. Trumpas klausimas, trumpas atsakymas. Iš jūsų klausimo supratau, kad jūs kalbate apie 53 pastraipą susijusią su daugiametėmis ganyklomis. E, vienas dalykas yra į atitinkamo apibrėžimo e, įvedimas, e, apibrėžiantis skirtingus ganyklų tipus, taip ir Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, man atrodo. Taip pat yra e, teritorija, kurioje nėra žolės. Ir bandoma atsižvelgti į tuos konkrečius skirtingus tipus, e, kurioje yra tam tikros augmenijos, bet nėra prievalių kol kas numatyta valstybės narės įvesdamas naujas galimybės turi nustatyti že, e, toje sistemoje, kokia yra e, žemė, koks yra e, tipas ir kaip jie spindėta žemės klypų identifikavimo sistemoje. Po 20 metų ir bus e, nuolatinių ganyklų, daugiamečių ganyklų e, apibrėžimas ir jeigu bus žemės klipų identifikavimo sistema, mes galėsime toliau taikyti šią sistemą ir atsižvelgti skirtingus tipus. Bet noriu pasakyti, kad valstybės narės pačios gali pasirinkti, e, nėra prievalės. Labai trumpas klausimas, sako ponia Jala Sender. Aš supratau, kad e, nežinau, kaip tiksliai vadinasi tie vaizdai, tos nuotraukos jos gaunamos ne tik iš ES palidovų, bet taip pat ir iš kitų palidovų, ar taip? Kadangi e, šis klausimas mums labai įdomus, norėjau paklausti, pasitikslinti. Jeigu neturite išsamaus atsakymą, negalite pateikti dabar jo, prašytume raštu atsakyti. Aš konsultavausi su kolegomis, kad galėčiau jums teisingai atsakyti. E, nuotraukų iš palidovų e, atkeliauja iš Europos bendrovių dauguma, bet valstybės narės ir komisija e, teikia finansinę paramą ir leidžia valstybėms narėms pirkti nuotraukas, iš kur jos nori. Ir aš negaliu užtikrinti, kad šimtas procentų nuotraukų palidovinių, kurias naudoja valstybės narės, e, jeigu jos, pavyzdžiui, nori atnaujinti sistemas, kad jos šimtų procentų viskas yra Europos kilmės, kad iš Europos palidovų. E, taip pat reikia pasigilinti į tai, kaip e, galima geriau satelitinės palidovinės nuotraukas integruoti į šią sklypų identifikavimo sistemą. Aš minėjau Kopernikus. Dabar atsiranda vis daugiau informacijos, kur kas tikslesnės informacijos ir esmė yra ne tiek nuotraukos jungimas, bet interpretavimas, gebėjimas interpretuoti duomenis iš tų nuotraukų. Ir Pavyzdžiui, tai labai svarbu pasėlių diversifikavimui, nes e, reikia gebėti interpretuoti iš vaizdų e, vaizdus, o ne visuomet galima vykti į vietą. Ačiū. Už šias diskusijas manau, kad rasime dar valandą laiko vėliau, kad e, išsameu svarstytume šį klausimą, nes čia tikrai kalbame apie pinigus. 11 darbo tvarkės klausimas dėl pandemijų, tai yra auditorumų ataskaita, pono Vaičiakovskio ataskaita, jis yra atsakingas auditorumų narys. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs. E, jūs ką tik buvo perinkta šio komiteto pirmininkė likusiai kadencijos daliai. Aš trumpai pasisakysiu, bet norėčiau dar e, pasakyti, kad pona Klaus Heine Lėnė ir jūs informuosiu apie tai, kad pateiktas pasiūlymas e, dalyvauti audito rūmų atstovams jūsų komiteto visose misijose. Man atrodo, kad ir vieniems, ir kitiems tai būtų naudinga. E, ir planuojant, e, programuojant auditus taip pat tai būtų labai naudinga. Gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Ponios ir ponai, man tenka garbė pristatyti Europos audito rūmų specialiąją ataskaitą, kuria yra susijusi su e, rimtomis tarp valstybės e, sveikatos grėsmėmis Europos Sąjungoje. E, svarbių žingsnių imtasi, bet reikia dar daug ką nuveikti. E, taip vadinasi ataskaita. Norėčiau padėkoti ponui Hayes pranešėjui už puikų parengtą dokumentą, už pozityvų požiūrį mūsų išvadas ir taip pat paramą mūsų rekomendacijoms. E, Šis sritis, kurią tikrinam, yra labai svarbi nes neseni įvykiai pademonstravo, jog rimtos e, grėsmės sveikatai yra tarp valstybinio pobūdžio ir gali e, kainuoti labai daug ekonomikai, ypač jeigu ypatinga padėtis trunka ilgą laiką e, ir viešas gyvenimas ir prekyba sutrinka, trukdo daugeliu kitų dalykų. Mm, tokios ypatingos pavyzdys matėme, kai buvo ebolas krizės metu ir kitų krizių metu. Pirmas pastebėjimas. Šis auditas nebuvo tipinis mūsų auditas, nes mes ne tik prižiūrime ES lėšas, bet taip pat ir uh, esame rėmėjai ES piliečių ir šis auditas buvo skirtas tam, kad būtų galima užtikrinti geresnę piliečių apsaugą. Antra rekomendacija audito - veiksmai, bet pasirengimas veikti yra svarbiausia. Trečias pastebėjimas. Mes gilinamės į sritį, už kurią pirmiausia atsakingos valstybės narės. Europos komisijos vaidmuo yra koordinavimo ir paramos vaidmuo. Ir šioje srityje mums reikia geriau bendradarbiauti, reikia didesnės ES integracijos. Aš tikiuosi, kad tai nebuvo pernelik politizuotas pastebėjimas. Mūsų pagrindinės išvados. Pirmiausia, Europa šiuo metu yra geriau pasirengusi atremti grėsmės sveikatai, bet nėra rengusi. Buvo priimtas sprendimas dėl rimtų tarp valstybinių grėsmių sveikatai 2013 metais. Ir tai yra geras mechanizmas skirtas geriau apsaugoti ES piliečiams Šiame sprendime, šiuo sprendimu siekdama sustiprinti sveikatos apsaugos saugumo komitetą ir praplėsti ES teisės bazę, apimant cheminės e, aplinkos saugos grėsmės, e, atsparmo e, antibiotikams ir toksinams, taip pat užkrečioms lygoms numatomas bendras viešas pirkimas vaistų. Valstybės narės, pavyzdžiui, dabar gali kartu bendrai pirkti medicinos įrangą arba vakciną. vakciną. E, papildo tai e, iš ankstyvo perspėjimo ir reagavimo sistema, tai yra svarbi komisijos ir nacionalinių institucijų priemonė e, bet jos turi bendradarbiauti nuolat ir, pavyzdžiui, skelbti apie grėsmės visuomenės sveikatai esant pavojui. Taip pat mes nustatėme valstybių narių lygmenyje ir komisijos lygmenių rimtų problemų. Galima pagerinti padėtį ir mes rekomenduojame pirmiausia parengti priemonių planą sveikatos saugumo komitetui ir reikia užtikrinti, kad valstybės narės ir komisija dirbtų e, siekdamos bendrai suvokiamų tikslų. Uh, Antras dalykas - reikia atnaujinti ankstyvo perspėjimo ir reagavimo sistemą. Jeigu ji būtų plačiau naudojama, tai jos vaidmuo būtų stipresnis. Trečias dalykas - komisija turi pagerinti rezultatų tvarumą iš veiksmų, kurie bendrai e, finansuojami, siekiant apsaugoti sveikatą ir užkirsti kelią grėsmėms reikia skleisti plačiau e, tokią veiklą, kad būtų galima užsitikrinti vertį rezultatus taip pat. Vyksta, trūksta bendradarbiavimo tarp e, įvairių komisijos padalinių sveikatos apsaugos srityje. Komisijos tarnybos atsakingos už aplinką, transportą taip pat turi būti įtrauktos nes dažnai įvairios sritys dubliuojasi. Ačiū pirmininkė ir e, visiems parlamento nariams. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū žodis kolegai Heis. Dėkuoju pirmininkė. E, kuo nuoširdžiausiai norėčiau Jūs e, pasveikinti. Jūs toliau pirmininkiausite mūsų komitetui ir taip pasveikinu visus vicepirmininkus. Dėkoju auditorums už šią labai svarbę, mano nuomonė, ataskaitą, jau senokai paskelbta. Ir sulaukė nemažai dėmesio e, spaudoje, nes e, buvo baigta tokia rimta ataskaita ir kalbama apie institucijų kompetencijas ne tiek apie finansavimą, nes lėšų nedaug šiai e, sričiai skiriama. Bet e, valstybės narės priima tam tikrus įsipareigojimus, buvo prisimti jie 13 metais. Ir ar e, tie įsipareigojimai įgyvendinti? E, šiuo požiūriu buvo atliktas e, auditas pasitikėjimo ir buvo gilinamas į tai, ar valstybės narės ėmėsi konkrečių veiksmų. Ką tik tai e, auditorumo atstovas apie tai kalbėjo ir jis minėjo tai, kad valstybės narės šioje srityje išlaiko savo kompetenciją dėl visai suprantamų priežasčių, bet svarbu, kad piliečiai E, matytų, ar primami įsipareigojimai ir ar jie įgyvendinami ir piliečiai turi turėti galimybę, jeigu taip nėra, daryti spaudimą, nes tai yra susijęs su sveikatos apsauga. Mes puikiai žinome, kad ebola pastaraisiais metais e, buvo sukėlusi didžiulę grėsmę ir kas e, met matome, kad valstybėse narėse išiškėja tam tikros problemos, nuo pavyzdžiui pan, dėl pandeminio gripo žinome, kad gerai arba nepakankamai pasirengt, pasirengiama kovoti su tomis pandemijos, e, tai, pandemijos ir tai e, gali būti problema keliose valstybėse narise. Taigi šį klausimą reikia žiūrėti rimtai. Ataskaitoje apie tai kalbama ir 2008-2013 e, metais vyko pirmas darbų etapas, atsirado sveikatos saugos sistema ES 2013 metais, po to uh, Ir šiaip jau praėjo beveik jau dešimt metų nuo pradinio etapo, nuo pirmųjų įsipareigojimų pasirašymo ir e, audito rūmai e, atliko ataskaitą e, apima ilgą laikotarpį ir aš esu tuo patenkintas, bet mes dabar turime galvoti apie 14-20 metus antrąjį etapą. Ir galbūt nereikės e, dar vienos ataskaitos audito rūmų, kad valstybės narės sureaguotų, bet šiaip e, ši ataskaita tikrai yra labai pozityvus dalykas. Valstybės narės, ar jos tarpusavėje konsultuojasi, tokį klausimą norėčiau kelti, gerbimo pirmininkė. Informacijos nėra pakankamai daug, bet šis klausimas yra labai svarbus. Antras dalykas, ar keičiamasi e, geriausia praktika, pavyzdžiais gerais ir valstybių narių. Ar pakankamai rengiamasi, planuojama ypač konsultacijų etapu, daug klausimų dėl to yra. Ir ar egzistuoja bendras požiūris į tai, kaip valstybių narių e, sistemose galima integruoti šios planus. Ir manau, kad žiūrint į šią ataskaitą, kyla dar vienas, be ne svarbiausias klausimas, ar pakankamai valstybės narės naudojasi e, galimybę atlikti bendrus pirkimus, ypač perkant e, skiepus vakciną nuo gripo. Ar e, sutaupama lėšų perkant šią vakciną? Taigi, man atrodo, reikia tai kelti tokius klausimus. Aš tikrai e, labai esu patenkintas e, auditorumų ataskaita. Džiaugiuosi, kad jūs man suteikėte paramą, kaip pranešėjau, rengiant šią, šį pranešimą ir aš sutinku su jumis, kad reikia mums priemonių planą. Visi turi aiškiai žinoti, kur link žengėme, kokiu veiksmu norime, e, atsižvelgiant į 2003 metų deklaraciją. Dabar turime kur kas geresnę strateginės stebėsenos sistemą ir neturėtume bijoti aiškiai sakyti, kas yra gera, kas yra prasta praktika. Jau praėjo be ne ketveri metai nuo 13 metų deklaracijos. Ir manau, kad Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras – nors nedalyvauja e, formaliai, negali e, reikalauti imtis veiksmų, bet mes galėtume pasigilinti į tokią galimybę ir taip pat žinome, kad trūksta koordinavimo e, komisijoje tarp sveikatos generalinio direktorato, maisto. Ir panašiai, ir kaip sakiau, aš pats keliu tam tikrus klausimus. Ar mums nereikia plačiau kalbėti apie viešuosius pirkimus, valstyb, bendrus pirkimus, e, kai kyla grėsmė sveikatai. Reikėtų, mano nuomonė, tą klausimą panagrinėti atidžiau. Ir taip pat mums reikia ankst, e, to, užtikrinti, kad ankstesniais koordinavimo etapais pradėtų veikti ankstyvojo perspėjimo sistema. Ir reikia užtikrinti geriausias technologinės galimybės tai sistemai stiprinti tiek pirmininkė svarbiausių pastebėjimų. Kaip audito rūmas su sakė, pirmiausia, šis klausimas susijęs su pasitikėjimu, bet e, aš e, noriu pasakyti, kad komitetas pateiks savo rekomendacijas ir e, mūsų rekomendacijos, mano rekomendacijos galbūt suteiks pagrindo tolesniems pamastymams institucijoms. Kolega Parnijo. Mikrofon. Dabar rappelons que. Pirmą noriu priminti, kad e, e, uh, 2008-aisiais kilo pieno uh, užteršimo melaniminų skandalas, po to 60-aisiais kūdikių maisto užteršimo skandalas Vengrijoje aliuminio kiti skandalai. Ir e, šie skandalai atskleidžia tiek nacionalinių, tiek europinių kontrolės mechanizmų spragas. Aš Europos parlamente rengiau atitinkamą pranešimą šią temą ir taip pat raginau e, patvirtinti bendrą teisinę pagrindą uh, vakcinų įsigijimui ES lygių, derinti veiksmus valstybėms narėms su komisija. Ir nuo 2013 lapkričio mėnesio buvo priimti atitinkami sprendimai, todėl su dideliu susidomėjimu skaičiau auditorumo ataskaitą apie tai, kaip šis sprendimas yra įgyvendinamas ir taip pat Briano Heiso parengtą darbinį dokumentą įdėmiai skaičiau. Savo išvadas auditorumai nurodo valstybėse narėse esančias rimtas spragas ir e, e, vertindami atitinkamą minėto sprendimo įgyvendinimą. Taigi, <clears throat> Santarinio saugumo komitetas turi patvirtinti gairių, e, kelio gairių planą kaip e, tą sprendimą geriau gyvendinti. Valstybės narės ir komisija turėtų būti paragintos dėti daugiau pastangų, patvirtinti bendrą e, vakcinos nuo pandeminio gripo įsigijimo tvarką. E, taip pat turi būti rizika geriau valdoma, taip pat atskiros tarnybos komisijos turėtų geriau koordinuoti tarpusio veiksmus, siekdamas pagerinti sveikatos apsaugą, nes e, šiais sprendimais pirmiausia mes siekime apsaugoti europiečių sveikatą. Labai ačiū. Pons Ryan, komisijos e, sveikatos apsaugos generalinio direktorato atstovas čia. Ačiū už šias mintis, taip pat už audito rūmų atstovų bei pono Eiso pasiūlymus. Buvo parengtas pakankamai konstruktyvus išsamus pranešimas, siekiant įvertinti sudėtingą teisinį politinį kontekstą. Komisija pritarė daugumai auditorumų išvadų ir sieks atsižvelgti rekomendacijas, neviršydamos savo įgaliojimų ir vaidmens atkreipsime valstybių narių atitinkamų dėmesį dėl koordinavimo mechanizmų ir e, sveikatos e, saugumo komiteto įgaliojimo sustiprinimo. Komisija jau dabar e, veikia daugumoje, daugumoje sričių, kurios minimos ataskaitoje, siekiant, kad veiksmai būtų geriau koordinuojami pasitelkus bendrą informacinių technologijų ryšių sistemą, įspėjant greičiau vienoms kitus, vertinant grėsmės dėl tam tikrų pandemijų kelimo galimybės, ypač šiuo metu, <clears throat> kai prasideda pandeminio paukščių ir sezoninio gripo laikotarpis. Ypač mes norime, kad mūsų E, sistema skirta žmonių sveikatai apsaugoti būtų susijęma su cheminių medžiagų naudojimo e, sistema, su gyvūnų e, lygų ir epidemijų galimo protrukio kontroliavimo sistemomis, sistemomis ir mes siekiame, kad <clears throat> būtų šiuo metu įveiktas vienas iš rimčiausių iššūkių, kaip užtikrinti vieningą spėjimo galimybę kilus įvairioms pandemijoms. Kalbant apie dėlsimą rengiant šią ataskaitą, noriu pabrėžti, kad daug mūsų darbuotojų, kurie buvo atsakingi už veiksmų koordinavimą tarp valstybinių pandemijų atveju, maždaug pusantrų metų visi dirbo siekdami e, susidaroti įveikti ebolos virusą. Ir būtent dėl to atsirado ta dėlsa. Dabar noriu pasakyti, kad atsilikimas yra įveiktas ir įgyvendinami teisės aktai, kurie turėjo būti patvirtinti šiuo metu yra e, rengiami ir vyksta jų e, patvirtinimo procesas e, tiek pagrindinio gyvenimo teisės akto, tiek ir visų papildomų. Taigi tas atsilikimas yra įveiktas, mes taip pat atsižvelgiame į auditorumo rekomendaciją parengti kelio gairių planas ir mes tikimės, kad komitetas galės birželio mėnesį jau atitinkamas kelio gairias patvirtinti. Taip pat noriu kreipti jūsų dėmesį į klausimus susijusiu su prieiga prie medicinių kontrapriemonių ir vakcinų. Tai buvo viena iš šimčiausių problemų nes e, per pastarasias e, pandemijas, kadangi valstybės narės tai buvo priverstas mokėti skirtingą kainą už tą pačią vakciną ir šiuo metu yra rengiama sistema valstybėms narėms e, išreiškus tokį pagėdavimą bendrai įsigyti atitinkamas medicinės kontrpriemonės ir vakcinas. Buvo pasirašytas pirmas susitarimas dėl antitoksinų įsigijimo, e, ypač e, turint omenyje vis stiprėjančią teroristinių išpolių grėsmę ES, kurios valstybės narės nusprendė bendramis pastangomis įsigyti tos medžiagos. Taip pat šiuo metu valstybės narės rimtai svarsto galimybę surenkti bendrą viešą pirkimą įsigyti vakcinai nuo pandeminio gripo ir mes tikimės, kad tinkamas sutartis bus pasirašyta šių metų pabaigos su viešo pirkimo konkurso laimėjusiamis įmonėmis <clears throat> ir šie procesai vyksta iš tiesų labai greitai. Kalbant apie vidaus koordinavimą, ši problema mus lydi nuolat, tačiau naujas komisijos narys Kingas, kuris bus atsakingas už saugumo klausimus, mes dabar jau e, patvirtinus naują komisijos nario kandidatūrą parengėme atitinkamą informaciją ir būsimus veiksmus susijusius su sveikatos apsauga. Ponas Pornio rengė pranešimą dėl sprendimo nustatyti teisinę struktūrą, siekiant kovoti su tarp valstybinėmis grėsmėmis į sveikatai. Turiu pasakyti, kad <clears throat> Europos lygų prevencijos ir e, kontrolės centras, valstybės narės ir komisija dėl to pradėjo daug glaudžiau tarpusavėje bendradarbiauti, e, vykdant atitinkamą užkardomą užkardimo veiklą. Taigi į tos aspektus noriu atkreipti dėmesį savo atsakymus. Dar kartą noriu padėkoti už šią ataskaitą ir ponai Heisui už jo komentarus. Thank you very much. As we are losing now interpretation, thanks a lot for the... Ačiū, kadangi vertimas jau baigsis ir baigėsi, tai turėsime tęsti savo diskusijas anglų kalba.